أصدق الدنيا Buongiorno a tutti, siamo. Labą rytą, pradedame posėdį, įtrė komiteto posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas, darbo tvarkės patvirtinimas darbo tvarkę turite. Ji buvo jums išplatinta. Jeigu niekas neprieštarauja, darbo tvarkė patvirtinta be pakeitimų. Toliau mano pranešimai prieš pradedant e, nagrinėti darbo tvarkės klausimus. rytoj ITRE komiteto posėdis vyks 5G3 salėje. Todėl šioje salėje nepalikite dokumentų, nes čia dirbsime, šioje salėje dirbsime tik šiandien. Noriu visiems priminti, kad gruodžio antrąją dieną, tai yra kitą pirmadienį, Mūsų posėdis Briuselėje vyks nuo 15 iki 18.30 salėje Jan Dukudu. Tai bus bendras Envi ir Itre posėdis ir aptarinėsime klimato ir energetikos paketą. Ir dar vienas dalykas, dar kitas pirmatinė už savaitės, tai yra 9 e, gruodžio Strasbūrė nuo 19 iki 21 valandos salėje VIK 200 vyks mūsų komiteto nepaprastasis posėdis. Dabar pereiname prie kitų darbo tvarkės klausimų. Žinote, kad šiandien pas mus bus klausimas dėl finansinės priemonės NER 300 ir energetikos atkūrimo plano naudojimą energetikos sektoriui atnaujinti. Norėčiau pasveikinti čia dalyvaujančius e, svečius ir komiteto vardu noriu svečiams padėkoti, kad jie sutiko dalyvauti mūsų posėdėje dėl mūsų darbo metodikos. 11 valandą klausimai baigsis. Tad e, turime tai padaryti kalbėjimo laiką, kad e, pakaktų laiko. Aš e, visuomet noriu, kad būtų pakankamai laiko pasisakyti tiem, kas, kas nori pasisakyti, tad turėsim priklausomai nuo norinčių kalbėti skaičiaus, apsispręsti, kiek bus skirta laiko kalbėtojams. Klausimai bus padaryti į dvi dalis. Pirmoji dalis bus e, skirta NER 30 programai Energy Recovery. Antroje dalyje kalbėsime apie patirtį sukauptą NER 300 kontekste ir trečioje dalyje kalbėsime apie galimybės, kurias atveria ši e, programa. Tad e, negaiždami daugiau, galbūt pradėkime ir visų pirma suteiksiu žodį dešimčiai minutį, beje, e, kol kas dar nėra pono Delgado Roza. Jisai turėjo pristatyti pirmąjį darbo tvarkės e, punktą mūsų klausimuose. Tad aš e, duosiu, tad aš suteiksiu žodį iš karto turbūt antrajam kalbėtojui, kuris po jo turėjo kalbėti. bet ponas Umberto Delgado Roza ką tik tai atėjo į salę, tad aš jam suteikiu žodį dešimčiai minučių, kad jisai pristatytų pirmąjį darbo tvarkės punktą. Thank you. My apologies for this delay. Wrong. Ačiū, atsiprašau, kad vėluoju, ne ta salė. Uh, suklydau dėl e, numerio ir e, labai džiaugiuosi, kad šiandien galėsiu Jūs pristatyti trumpai tą programą ir uh, ką jums norėčiau papasakoti, tai yra tai, ko manęs ir paprašė papasakoti, tai yra NER 300 programa ir Europos atkūrimo plano naudojimo energetikos sektorių atnaujinti programą ir jūs, mm, aišku, suprastė, kad aš esu atsakingas energetikos technologijos ir NER 300 programą konkrečiai, tai ypatinga dėmesį tą programą aš skirsiu. Jūs tikriausiai prisimenate, kas tai yra NER 300 programa. Tai yra programa skirta teikti finansavimą labai naujoviškom atsinaujančių energijos šaltinių, um, energijos gamybos ir energijos kaupimo ir saugumo technologijoms, teikti finansavimą vietos energetikos demonstravimo projektams. Ir todėl kadangi yra 300 milijonų e, leidimų parduota e, pagal e, apivartinius taršos leidimus, tai skoptos tos lėšos yra naudojamas finansuoti šią programą. Tai yra finansavimas pirmam tikslui, tai yra pusantro milijardo eurų. Ar jūs galėtumėt pasakyti, kad turėtų būti didesnė suma? Taip, taip, turė, taip galėtų būti, tačiau prie to gal prieisime. Uh, PR programa, Europos energetikos programa atkūrimui. Tai yra labai strateginiai pro, projektai trijose energetikos sektoriuose. Mm, tai taip pat ir e, CO2 sugavimo ištaugojimo technologijos, taip pat ir ošornės vėjo jėgainės jų atviroje jūroje, taip pat ir uh, tai tikslai, kur, tai, tai priemonės, kurios padeda ES siekti klimato kaitos tikslų, diversifikuoti energijos tiekimo šaltinius, už, sukurti vidaus energetikos rinką ir naudoti CO2 išlakų mažinimo sistemas. Taigi labai svarbu kalbėti apie CO2 sugamimo saugimo technologijas ir visas e, no, nu, novatoriškas e, energetikos programas, kur, kur panaudojami atsinaujinantis energijos šaltiniai. E, NER 300 finansavimą apjungus su EPR finansavimu tai NER 300 finansavimas turėtų būti sumažintas tiek, kiek yra EPR suma. Tačiau mes turime dvi programas ir atskiras, taigi nereikia to daryti. N300 pasiekimai iki šiol pirmame tiksle 2012 gruodį komisija patvirtino 1,2 milijardo eurų 23 labai novatoriškiams energetikos demonstraciniams projektams tikrai plačiai apriektos technologijos energetikos rytyje ir biotechnologijos, e, ir biokūras, ir e, saulės energija, geotermė, išmaniai tinklai ir taip toliau. Tie 23 projektai įgyvenime 16 valstybių narių. Ir mes turėjome pademonstruoti per analizę, kad e, iš tikrųjų tai yra efektyviausias, nes 300 finansavimo panaudojimas tikrai tvirtas yra energetikos pagrindas visas sukurtas ir yra e, visi kriterijai tenkinamai dėl finansuojamumo, kad tai tikrai labai novatoriški energetikos projektai, tą reikia parodyti ir kad yra potencialas paskui jos išplėsti. Kur yra CO2 sugavimo saugojimo technologijos čia? Jų nėra. Nėra jokio finansavimo finansavimo skirta e, CSS, tai, e, CO2 sugavimo saugojimo technologijoms. Kodėl? Todėl, kad e, čia buvo kelių projektų, kurie pateikė paraiškas, jie atrodė, kad tenkina kriterijus, lyg ir technologiškai ir finansiškai atrodė gerai tie projektai, tačiau nebuvo tvirtinimo proceso praeitą valstybėse narėse dėl to, kad jie dar nebuvo E, techninių požiūrių pakankamai brandus, licencijavimas nebuvo visas įvykdytas ir e, finansavimo pritrūko. Dabar, jeigu pažiūrėtumėm CCS, CO2 sugavimą saugomą technologijas, nors yra nustatyta, kad jos tikrai labai svarbios, kuomet mes dar naudojame iškasinį kūrą, kurį laiką vis tik tai matome, kas yra daroma visame pasaulyje. Yra su, gan sudėtinga um, įdėkti tokias technologijas, ekonominė pusė kaip ir yra tvirtesnė, tačiau atrodytų, kad vis tik tai reikia visas verslo sąlygas tenkinti Europoje ir galvoti apie CO2 kainą Europoje. Kaip jūs žinote, uh, ta CO2 kaina turi būti pakankamai didelė, kad būtų postumis užtikrinti inovacijas, kad būtų tas poreikis kažką daryti, investuoti toje srityje. Jei ne, tai tuomet aišku, kad mažiau yra pajamų e, iš CCS technologijų, jeigu CO2 kaina yra mažesnė. Aišku, tada ir NER 300 e, sumos turėtų būti didesnės. Reikėtų išvengti to, kad nebūtų leidimų per daug, o aišku, mes matome, kad ta ir, ir, ir krizė e, tokį poveikį sukuria. Ir dabar Varšuvė pasaulio vadovų susitikime. A, kur buvo kalbama apie energetiką, ang, anglį, ang, buvo pasakyta, kad yra pernelyg daug dar iškastinio kūro, per daug išlakų į atmosferą sukūriama. Reikia galvoti apie tai, kas ką būtų galima saugoti geologinėse sluoksnėse, ką būtų galima kitokiose technologijose, kitome, kur būtų galima kitas technologijas panaudoti ir daug kalbama, aišku, apie CSS. Daug kalbama buvo apie technologinės perspektyvas įvairias um, technologijas ir apie tai, kad viešojo sektoriaus pinigus būtų galima panaudoti ne vien tik tai CCS technologijoms kaip po tokioms, bet ir e, kitiems planams dėl CO2. Ir aš noriu pasakyti, kad uh, eina kalba, reikia pasakyti, kad juk ne automobilių e, sektorius tiesia kelius, tai valstybė daro, tai tas pats ir čia. Tačiau vienintelis būdas, kaip čia būtų galima ko pasiekti, reikia galvoti apie kitus dalykus, gal reikia galvoti apie postumį iš kitur ir apie lobistinę veiklą. Bet aišku, vis tiek viešojo sektoriaus e, pinigų reikės, jeigu norėsime mažinti CO2 išlakų kiekius. Ir tai toks kaip ir paradoksas, kuris buvo aptariamas tame vadovų sutikime. Apibendrinant, jeigu nebus CO2 saugojimo, um, sugavimas saugojimo technologijų remiama per NER 300 kaip po tokių, tai iš esmės mes turėsime Europoje galvoti, ką daryti toje srityje. Bet bendrai NER, buvo pat, NER 300 buvo patvirtinti atsinaujantis energijos šaltiniams ir CS technologijoms. Ir dabar noriu pasidalyti savo patirtimi. Turėjau galimybę dalyvauti renginyje. kuris buvo skirtas projektui Piemonte Italijoje. Mm, tai buvo pirmasis projektas finansuotas per NER 300 2013 metų projektas tai yra antros kartos bioenergetikos projektas, kuriam 21 milijonas buvo skirtas. Jo tikslas buvo uh, lanuceliuliozės um, biomasę paversti į aukštos kokybės bioetanolį iš esmės mums reikėjo įrodyti, kad uh, energija yra iš to padaryta ir celiuliozės ir buvo ligninas panaudotas kaip kuras, tai aš tikrai labai didžiavausi tuo, kad NER 300 finansavo tą projektą. metais Vokietijoje e, pradėtas bioenergetik, pradedamas bioenergetikos projektas, kur bus sugaminama biomasė per anaerobinę fermentaciją, panaudojus kelis tūkstančius tonų šiaudų per metus. Tai bus natural, gamtinių dujų kokybės e, lygio dujos. Iš tikrųjų, 22 milijonai nevertų skirti. Bendrai galiu pasakyti, NER 300 vaidmuo iki šiol buvo skatinti inovacijas, kurti darbo vietas ES. Ir tie parinkti projektai jau perėjo bandomąjį projektą, e, etapą. Dabar jau reikia galvoti, kaip nuo demonstracinio etapo pereiti prie um, to dėgymo į gamybą etapo, iš, išplėtimo etapo. Ir reikia galvoti, ir, kokios yra pagrindinės kliūtis, kaip būtų galima išplėsti tos projektus jau tokiame brandos etape. Thank you. Šis finansavimas padeda sumažinti išlaidas, geriau valdyti riziką, taip pat pasidalyti žiniomis tarp kolegų. 1,2 milijardo eurų, kurie buvo skirti, sukūrė e, tokį poveikį, kad dar 2 milijo, milijardai eurų iš privataus sektoriaus atkeliavo. Tas sverto efektas buvo toks, kad bendra suma yra 3,2 milijardo eurų. Ir tai skatina atsinaujančio energijos šaltinių energetikos plėtimą. Vieną milijoną automobilių bus galima aprūpinti energi, tokio kiekio energiją. Ir darbo vietos sukurtos, ir skatinamos inovacijos ir tinkluose Ir ES yra skatinama toliau žengti žalios ekonomikos keliu ir, ir tai mažina mūsų priklausomybę nuo kūro. Taigi turiu pasakyti, kad NER 300 e, tikrai yra labai sėkminga programa. Gaila, kad e, CO2 saugojimo sugavimo technologijos dar neremiamos, bet e, turiu pasakyti, kad 2014 metams yra tik vienas toks projektas iš Junktinės karalystės numatomas, bet jeigu jis tikrai sėkmingai bus įgyvendintas, jeigu praeis visus procesus, tai mes galėsime jį finansuoti. Ir iš NER 300 bus skirtas e, pinigų taip pat ir CO2 sugavimo saugojimo technologijom. Labai svarbu dar galvoti ir apie ES mokymo sistemą. Kol kas iš pačios NER 300 programos negali pinigų skirti tam, bet jeigu galvotumėm ir apie tokius tikslus, tai reikėtų žiūrėti, ar tai įmanoma, ar tai ir, ir manau, kad jeigu pabandžius viskas sėkmingai vyktų, tai būtų galima toliau žengti tuo keliu. Uh, Ir dabar aš būčiau pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Bene, grazie. A... Dėkuoju. Ponui Delgado Rosa. Dabar turime apie 20 minučių klausimams ir atsakymams. Pirmiausiai žodis kolegai Kančian. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui už pranešimą. Turiu klausimą. Gana specifinį klausimą, kuris man labai rūpi. Mes kalbame daug apie atsinaujinančią energiją ir, ir, ir, ir teisingai darome, kad kalbame. Tačiau, kuomet uh, E, norime panaudoti tą potencialą, tai žinome, kad labai didelis tos energijos dalis yra prarandama, kurios negalim panaudoti. Ar neįmanoma būtų akumuliuoti tos energijos ir panaudoti tuomet, kai mums jos reikia? Man atrodo, kad čia yra pagrindinis aspektas, e, kalbant apie šitos dalykus, nes mes turime skatinti būtent ėjimą šitą kryptimį nes e, mes prarandame daug energijos ir paskui jos nepanaudojame e, tuomet, kai būna pikas e, vartojimo. Tad akumuliavimas energijos, kaupimas, energijos taupimas ir atitinkamas skatinimo priemonės šiuo požiūriu kur mes dabar esame ir apskritai, kaip yra bandama spręsti tą problemą šiandien. Yra siūloma daug įvairiausių dalinių sprendimų. Ir žinome, kad čia, čia iš tikrųjų kyla daug, daug įvairių problemų, bet kol kas aš nesuprantu, e, kokia yra mūsų principinė pozicija, nes būtų logiška ieškoti kompleksinio šitų problemų sprendimo. Dėkuoju kolegai Kančianu, dabar kolega Prodi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad čia kyla bendro pobūdžio problema. Aš e, nemanau, kad e, anglės dvideginio sugavimas E, yra veiksmingas. Aš nemanau, e, kad, kad tai yra e, veiksminga ir aš manau, kad yra akivaizdu, jog turime kurti tokią sistemą, kuri būtų skirta optimizavimui. Tai yra CO2 kaupimo optimizavimui, panaudojant tokias sistemas, kurios e, apseina be degimo, bet panaudojant e, konversijos e, sistemas, sistemas konvertuojančias iškastinį kūrą ir biomasę į dujas. Ir jeigu galima naudoti vandens garus, ar deguonį šitame procese ir taip pat e, atskiriant šiame procese kitas dujas, tokias kaip azotą, tamet gal būtų tikslinga. Aš e, nemanau, kad e, šioje srityje nereikėtų įprastinio degimą naudoti. Aš manau, kad e, čia kyla optimizavimo klausimas. Energijos optimalaus panaudojimo klausimas. O optimizuoti energijos panaudojimą, tai mes galime tik tai užtikrindami nu-, nuolatinį energijos perdavimą ir e, užtikrindami tinklų aukštą efektyvumą. Galbūt panaudojant e, hidrosistemas, kad e, tuo būdu galėtume kaip galima ilgiau išlaikyti e, sukauptą elektros e, energiją. Aišku, yra ir kitų e, kaupimo galimybių Tai galėtų būti vandenilio gamyba, galėtų būti hidroakumuliacinis variantas ar panašiai. Tad turime galvoti apie optimizavimą sistemų. Dėkuoju. Dabar kolega Devis. The... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš buvau praneši, pakeitimų autorius dėl programos NER 300. Aš taip pat rengiau pranešimą dėl CO2 sugamirių saugojimo sistemų. Aš istoriją šiek tiek žinau šių visų dalykų. Iš Davido Haun mes sužinojome apie klimato kaitos mechanizmą. Ir aš pateikiau pakeitimą kartu su kolega Doyle dėl e, teisės aktų 2006 metais, dėl teisės aktų susijusių su CO2 sugavimu ir saugojimu. Uh, E, vyriausybių vadovai tuomet prisijėmė įsipareigojimus saugoti saugoti CO2 ir panaudoti energijos gamybai. Buvo parengta 12 projektų, kurie turėtų būti įgyvendinti iki 2015 metų. Taigi, pirmiausia, buvo kalbama apie šiek tiek tokius skaičius, kaip pateikiau pakeitimą. Ir dabar 500 milijonų yra numatyta finansavimo, buvo 600 milijonų. Tad matome, kad komisija gal netaip labai remia šios pakeitimus, labiau žodžiais remia negu darbais. Taryba 2006 metais kalbėjo apie, trijus, apie 300. Taigi, norėčiau panėti tris dalykus. Pakeit, pakeitimų dar reikia susijusių su CO2 sugamų išsaugojimo sistema, su naujų energijos, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu. Ir mums reikia numatyti saistančius įsipareigojimus. Kiek atsimenu, šiame komitete ir aplinkosaugos komitete tokie kolegos kaip Klodas Turmes nuolatos klausė, O kas rinksis atsinaujinančius energijos šaltinius? Aš manau, kad svarbu pasirinkti tinkamus įsipareigojimus, sutinkamai su NER 300 programa Europos komisija galėtų juos siūlyti. Ir man atrodo, tai būtų naudinga ir tuomet atsinaujinantis energijos šaltiniai galėtų būti tinkamai panaudoti. Dabar e, daugiausia lėšų yra skiriama būtent atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui. Anksčiau nebuvo skelbiama tokia intencija. Mes tikimės, kad kad CO2 emisijų kaina yra labai nukritusi, o mes tikėjomės gauti pajamų iki 9 milijardų eurų iš to. Man kyla štai koks klausimas. Pirmiausia, mašta laiko. Vyriausybių vadovai pat, pritarė NER 300 idėjai ir jie buvo pritarta 2008 metais. Štai dabar 12 pabaiga, matome, kad nieko ypatingo neįvyko. E, keturi metai praėjo tam, kad būtų numatyta finansavimo priemonė, kur kalbama apie CO2 sugavimus saugimo sistemą ir atsinaujančių energijos šaltinių naudojimą. Ir tai yra per nelik daug laiko. Kinijoje, pavyzdžiui, užtenka tos labai nedaug laiko palyginusiems sprendimams priimti. Tiesiog mes prarasime savo technologinę lyderystę šioje srityje, jeigu nepaspatinsim šių procesų. Ir dar vienas dalykas kelti susirūpinimą yra nelankstumas to mechanizmo. Viena iš tų priežasčių, kodėl taip ilgai prireikė tam, kad ta schema finansavim būtų gyvendinta, buvo štai kas. Prieš keletą metų buvo parengtos taisyklės šiai schemai panaudoti. Jos buvo labai nelankščios. Čia be abejo kaltė ne Europos komisijos, nes valstybės narės labai buvo įsitraukusios į šį procesą. Junktinė karalystė taip pat tai yra mano šalis. Tačiau baigėsi tuo, kad buvo parengta tokia priemonė, kur neatsižvelgiamai privataus sektoriaus investuotojų poreikius. Valstybės narės turėtų taip pat numatyti tam tikrą finansavimą, garantijas, tam, kad būtų galima apsaugoti viešuosius finansus ten, kur tai reikalinga. Be abejo, nelengva spręsti tokias užduotis. Norima užtikrinti, kad viešieji pinigai būtų išleidžiami tvarkingai, tačiau mes kalbam apie labai svarbius ateities klausimus ir manyčiau, kad komisija galėtų numatyti kokį nors inovacijų fondą, pasiūlyti įdėkti, kad būtų galima labiau skatinti inovacijas ir investicijas energetikos sektorius, naunančius energijos šaltinius, šaltinius CO2 sumirų saugojimo sistemas ir panašiai. Nes e, būtų liūdna, jeigu NER 300 sulauktų tokio likimo, kad nieko ypatingo nevyks. Dėkuoju kolegai Devis. Da, dabar žodis kolegai Jimnerui. Dziękuję bardzo. Sam program jest bardzo dobry. Można powiedzieć. Dėkuoju. Pati programa yra visai gera. Galima sakyti, kad ji turėtų padėti kurti pridėtinę vertę. Tačiau, kaip sakė prieš tai kalbėjęs kolega, situacija neaiški. Buvo numatyti šeši projektai CO2 saugojimui ir saugojimui 2008 metais ir nežinom, kas įvyks dabar. Dabar turime vieną projektą, e, jis įgyvenimas Junktinėje karalystėje. Žinau, kad buvo numatyta programa, kuri turėjo būti įgyvendinama Lenkijoje. Čia kalbu apie CO2 sukaimo ir saugojimo sistemą. Ten buvo numatytas energijos kogeneracijos planas. Tad aš norėčiau paklausti, kokia yra dabar situacija, kad ir kalbant apie technologijas, kai kurie ekspertai sako, kad jis metodas nėra labai saugus, kad jis pagristas CO2 saugojimu tokiais būdais, kurie gali būti pavojingi, ypač pramoninėse zonose. E, tai CO2 būtų saugojimas senose šaktose, kas gali būti pavojinga. Tie projektai buvo atsimti dėl to, kad, kokia, dėl to, kad vieta buvo netinkamai pasirinkta kogeneracijos projektams. Jie buvo pernelyg arti e, pramoninių zonų. Norėčiau pasitikrinti e, tai, kas, apie ką kalbama daugelį straipsnių. Atrodo nelogiška, tačiau yra tokių straipsnių, kur sakoma, kad tas metodas pats CO2 savo yra pavojingas. Norėčiau paklausti, kaip yra e, moksliškai paaiškinami šie projektai. Tie projektai viena vertus vadinami pavojingais, kita vertus jie komercializuojami. Kaip yra su mokslo tyrimais, ar yra kažkokių tyrimų šioje srityje, kiek siekia tie mokslo tyrimai, ar būtų galima CO2 panaudoti, pažiūrėjau, chemijos pramonės srityje kažkur. Nes kol kas, regisi, nėra jokių tinkamų gyvybingų metodų, kurie padėtų mm, sugalvoti, kaip CO2 panaudoti chemijos pramonėje. Dėkuoju. E la parola Edith Herzog. Dėkuoju, dabar žodis Edit Herzog. Yes, that is. I'm, not, I'm not laughing at you, I'm sorry. It's just the, except, the, except the idea of putting carbon dioxide down coal. Thank you. Eh, aš tikrai nesijaukiu iš jūsų tiesiog ta mintis eh, CO2 ten padėti. Ačiū. Um, Mes labai tikimės, kad komisija paaiškins Europos pridėtinę vertę. Kai 2008 metais mes balsavome dėl NER 300, mes, man atrodo, visi labai mm, ryštingai siekėme, kad ta finansinė pagalba mm, paspartintų politiką toje srityje. Tai dabar norėčiau gauti paaiškinimą iš jūsų pusės Kur jūsų manimų yra ta pridėtinė vertė? Kaip jūs tai apibūdintumėt? Ar mes turime daugiau įsipareigojimų? Nes mes galvojame, kad um, yra prarasta daug įsipareigojimų dėl to, kad laikas yra prarastas. Uh, Tai ar jūs galėtume dabar paaiškinti, kokia yra ta pridėtinė vertė gauta per tuos projektus, bus gauta per tuos projektus. Kolegos daug išsakė kritikos mm, dėl CO2 sugavimo saugomo projektų. Tik vienas yra mm, projektas pateiktas tvirtinimui. Iš tikrųjų, reikėtų išaiškinti kažkaip kolegoms, kad gal prasminga būtų gyvendinti vis tik tai tokias technologijas, nes nėra kitų alternatyvų, kaip atsikratyti CO2. Tai Kaip Jūs galėtumėt paaiškinti, kur ta europinė pridėtinė vertė ir jeigu jos nėra, tai kuri buvo prarasta? Ačiū. Jeigu niekas daugiau nenori paklausti, tuomet žodis ponui Delgado Rosa, kad jisai atsakytų į klausimus ir į kritiką, kuri buvo išsakyta. Pabandysiu atsakyti visus klausimus ir padaryti tai greitai kadangi laikas spaudžia. Visų pirma, dėl saugojimo. Uh, atsinaujančios energijos ne visuomet yra. Tas klausimas gali būti sprendžiamas, bet jeigu žiūrėtumėm į labai tolimą ateitį, vienintelė tvari energija bus atsinaujanti energija, nežiūrint to laiko, kiek prireiks ją išplėtoti. Ir laimė, kad yra įvairių atsinaujančios energijos šaltinių ir kai kurie iš jų papildo vieni kitus. Pavyzdžiui, jeigu pagalvotumėm apie uh, E, hidroenergija, e, vėjo energija, kur gali e, tą energiją iš vėjo perkelti į hidroakumulacinės saugyklas, po to panaudoti. Dažnai vėjas pučia naktį, saulė šviečia dieną, tai vėlgi yra papildomumas. Toliau, aišku, mums reikia galvoti apie išmaniuosius tinklus ir supertinklus, kurie leis mm, surinkti energiją ten, kur jos yra ir perkelti ją ten, kur jos reikia. Tai aišku, apie tą saugojimą reikia galvoti, apie tą kaupimą reikia galvoti, bet tame etape, kur mes esame su um, iškastiniu kūru, tai aišku, reikia galvoti visų pirma apie tą papildomumą, kuris prisidėtų prie visų problemų sprendimo. Aišku, tas, ta problema tikrai yra sprendžiama. Uh, Dabar dėl CO2 sugamimo saugumo technologijų, ar tai yra tinkamas požiūris ar ne. Na, jeigu mm, norėtumėm atsisakyti CO2, tiesiog nenaudokime iškastinio kūro. Ar, ar termodinamiką panaudoti, jeigu, pažiūrėjau, surikti, deginti yra mm, terminiai nuostoliai ir tai šiluminiai nuostoliai. Realiam pasaulyje CO2 sugavimo saugoma technologijos yra esminės tame tampe, kur mes dar norime naudoti iškasinį kūrą. Kai jeigu mes naudojame dar tą iškasnį kūrą, mes negalime leisti, kad visas CO2 būtų išmetamas į gamtą. Reikia kažkur įdėti, ar tai um, po žemė, geologinis saugimas turi būti, tai pagal mūsų analizės e, tikrai CO2 sugamimas saugojimas reikalingas. Aišku, jeigu su biomase dar tai derinsime, e, jeigu CO2 neišimsime iš atmosferos, jeigu imsime CO2 iš atmosferos, dėsime po, e, po žemę, aišku, reikės galvoti ir apie potencialų papildomumą ir čia. Dabar, aišku, aišku, tie supertinklai, išmanieji tinklai, subtinklai. Čia reikėtų eiti įvairiais keliais. Reikia galvoti ne vien tik tai apie CO2 sugavimą ir saugomą technologijas, reikia galvoti apie atsinaujinčius šaltinius taip pat ir apie supertinklus taip pat. Dabar dėl pono Deivis pastabos dėl NER 300 tie, kurie žiūrėjo į NER 300 kaip į CO2 sugavimą saugomą technologijų paramos programą, tikrai yra nepatenkinti. Tačiau, jeigu galvotumėm apie bendrą pridėtinę vertę, tiesa, aš tuomet dar nedirbau komisijoje, aš nežinau, aš, aš negaliu pasakyti, kiek entuziastingai buvo nusiteikusi komisija tuomet, bet žiūrėčiau iš vyriausybinio požiūrio taško, tačiau pasakyti, kad diskusijos tuomet neleido, aišku, remti vien tik tai CO2 sugalima sagoma technologijų. Buvo opozicija ir, ir aišku, buvo Tada galvojame apie tą e, dviejų krypčių kelią ir CO2 sugamimą saugomą technologijos ir labai novatoriškas atsinaujančios energijos technologijas. Tai aišku, reikia galvoti ir apie tą, ir apie tą. Galvojant apie atsinaujančios energijos e, technologijas, čia pridėtinė vertė yra visiškai aiški ir mums komisijai tai būtų aiškus atsakymas dėl pridėtinės vertės. Čia, pavyzdžiui, pažangios biokūro technologijos būtų išplėstos į komercinį lygį, e, jėgainį linijas galėtų e, būti e, plečiamos. Tikrai prie Monti projektas įrodė, kad tai įmanoma. Ir paskui atsivers kelias, aišku, jėgainėms statyti visur Europoje ir panaudoti europinę technologiją. Taigi daug darbo vietų bus čia sukurta ir galėsime užsitikrinti, kad tikrai turėsime energijos tiekimą garantuotą, sumažinsime išlakas, paskatinsime novatiškas technologijas. Tai yra pa, mūsų manimų pakankamai didelė pridėtinė vertė. Kol kas dėl CO2 sugamio saugojimo mes pridėtinės vertės neturime, tas tai tiesa. Dabar dėl konkretaus atvejo, dėl to projekto, kur minėjote, tai buvo Lenkijos projektas buvo kandidatas gauti ir EPR ir NER 300 finansavimą, bet tiesiog jis buvo nutrauktas. Mes turime bent, de, mes turime bent 10 galimų projektų CO2 sugavimo saugomo technologijoms dėkti, tačiau visų jų buvo atsisakyta. Visų pirma, buvo finansavimo atotrukis ir Belšatov, pavyzdžiui, kiek mes žinome, tikrai buvo labai rimtų problemų su finansavimu ir buvo ir kitų dar aspektų. Um, dar, pavyzdžiui, buvo ir techninių tokių neiškumų, nebuvo garantijų kol, dėl, dėl tos technologijos ir CO2 sugavimas saugojama direktyva nebuvo perkelta Lenkijoje dar ir visuomenė dar nelabai patiko ta mintis. Žinote, Europoje bendrai CO2 sugavimo ir geologinio saugojimo technologijos nėra labai priimtinos visuomeniai. Ir visos tos garantijos, kurios yra iš direktyvos, visa tai, kas būtų galima dėl tų technologijų padaryti, mūsų manimų viską būtų galima padaryti tikrai e, saugiai. Bet aišku, visuomenė visuomenės e, nuomonės e, tą, kla, tą klausimą reikia spręsti, jeigu mes norime, kad CO2 sugavimas sakomų technologijos būtų gyvybingos Europoje, bet pažiūrėkime ir į kitus pasaulio kampelius. Mm, iš tikrųjų keista, kad CO2 mes e, suleisime ten, kur buvo vanduo, ar anglis, ar nafta, pavyzdžiui, po, po vandenynais. Visuomet visuomenė tai neramina, bet iš tikrųjų sauga nėra didelė problema, jeigu išspręsi visas kitas, visus kitus klausimus, jeigu viską bendrai pažiūrėsi visapusiškai. Ir tikrai yra galimybių panaudoti CO2 pramonėje įvairiais būdais ir sukurti pridėtinę vertę. Klausimas yra tik tai, kiek komerciškai tai pritaikoma, kokie kiekiai, ar tai bus reikšmingi kiekiai, bet klimato kaitos darbo atvarkiai mes žiūrime kalbėjome, aišku, ir apie CO2 pramoninį panaudojimą. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus, jeigu ne, tai prašom pirmininkė, priminkite man. Grazie, signor Delgado Rosa. Dėkuoju, ponai Delgado Rosa, kuris e, atsakė į vairius komentarus ir klausimus. Dar kartą dėkojame Jums už e, dalyvavimą ir tęsėme toliau klausimus. Tris prezentacijos dar mūsų laukia. Dabar antroji dalis. Tai yra NER 300 sukauptos, sukaupta patirtis. Pirmasis kalbėtojas čia bus Jacques Kiwi, kuris e, kalbės e, apie e, perspektyvas ir apie tai, ko buvo pasimokyta NER 300 kontekste. Dėkoju, Žakievič mano yra vardas ir pavardė, dirbau kaip vadybininkas atsakingas už verslo kontrolę, anksčiau dirbau e, su e, Olandijoje, Rotterdame su CO2 sugavimo ir saugojimo sistemų projektais. Turiu keletą skaidrių, paaiškinsiu jas, paminėsiu projektus ir kontekstą. Štai Pirmoji skaidrė yra susijusi su konkrečiais projektais ir kodėl jie nepavyko. Paskui kalbėsime apie CO2 saugomų ir saugojimo sistemas ir sunkumus vystyti šią sistemą pramonės rytyje. Yes. Okay, thank you. Okay, first of all, you see here a picture of... Pirmiausia, matome suskystunto oro įrenginį. Tu, čia yra vienas iš didžiausių vamzdynų pasaulyje. Čia mes turime Beneliukso situaciją. Naudoja, tiekiame vartotojams deguonį, azotą ir, ir kitas dujas. Ir čia žemėlapyje galite pamatyti, e, e, vartotojams yra tenkimas vandenilis ir Rotterdamo ir Antwerpeno uostus, matote, jie yra sujungti tais vamzdynais, turime čia didžiausius gamybos šaltinius, kur gaminamas vandenilis. Mums tai buvo proga pradėti įgyvendinti e, tinklą, kuris e, naudoja mažai CO2 ir taip pat buvo galima įgyvendinti CO2 sugavimo ir saugojimo sistemą Rotterdame. Dabar, kalbant apie patį projektą, čia galite pamatyti žemėlapį, čia yra Rotterdamo uostas, čia yra dėkta žalia linija, iš šaltinių Rotterdamo uoste sugaunamas CO2, jis panaudojamas šiltnamiuose paskui. Vasarą panaudojamas ši, šis sugautas CO2 ir tai yra ypač naudinga žiemos metu. Čia galite pamatyti ir kelių projektus. Tai yra projektas, į kurį gyvena GDF ir EJO. Deginant anglį yra surenkamas CO2 ir 20 km jūroje nuo šio centro saugojamas yra sugautas CO2. Mūsų projekto tikslas buvo surinkti CO2 ir paskui transformuoti dirbame kartu su kompanija Air Liquid ir paskui vamžiais e, perdodamos šios dujos į Rotterdamą. Paskui dirbama kartu su kitu projektu, dujos perdodamos toliau įgyvendinant kelių projektus. Ir antroji fazė mes ketiname uh, panaudoti CO2 saugojimo centrą tam tikrą ir ten saugoti tas dujas. Taigi matome, kad įvendintus projektus e, sukūrėme pridėtinė vertė, o ne tik sprendžiamos problemos kažkokios. Mūsų projektų dėka mes sujungsime. Panaudojimą CO2 šiltnamiams mes sieksime sinergijos tarp transporto ir saugojimo, nes to reikia. Nes e, jeigu šis problema nesprendžiama kompleksiškai, kainuoja pernelyg brangiai ir paskui siekiame panaudojimo CO2. Dirbame su daug kompanijų, visos pateikia savo e, turimą kompetenciją, kurią galima sėkmingai panaudoti. Pavyzdžiui, Rotterdamo uostas turi reikiamą infrastruktūrą, kuri jau vietoje yra įdėkta. Mes dirbame su laivybos kompanijoje, kurios e, gali pervežti suskystintas dujas. Visos tos e, kompanijos turi tam tikrą kompetenciją reikalingą tiems projektams. E, Vietos valdžia mums yra svarbus labai gerą aplinką, Rotterdamo uostas, Rotterdamo bendruomenė, asociacijos tose vietose visi pritarė e, šiai vadinamai Rotterdamo iniciatyvai. Tai štai vienas tokių projektų. Mes keturis metus uh, uh, įgyvendinom savo projektą dėl CC, dėl CO2 sugavimo ir saugojimo sienų dėgymo. Be abejo, pradinėme etape e, gyvenančių projektą pinigų neuždirbama, tačiau turime kitų projektų. Buvo pradėtas daug žadantis procesas, kadangi buvo galima naudotis e, tą pačią infrastruktūrą kaip ir kelių projektams e, CO2 sugavimo ir saugom direktyva jau buvo įgyvendinta. E, Olandijoje dėl to situacija buvo paprastesnė. E, Olandija buvo numačiusi subsidijas tam tikras, taigi valstybė teikė tam tikrą pagalbą ir mes dirbome su valstybė nare, e, kuri mums padėjo ir kur mes patvirtum savo projektą. Mes sulaukėme prašymo įgyveninti NER 300 projektą. Mes turėjom, mes turėjome dar šį beitą išsiaiškinti ir turėjome laikytis konfidencialumo ir kai kurių dalykų dar nebuvo galima tuo metu išsiaiškinti. Paskui uh, pasirodė, kad mes negalėjome patvirtinti savo projektą dėl ekonominių priežasčių. Paskui e, įvyko tokia išsiaiškinimo visko sesija, mes išdėstėm savo poziciją trijų valandų susitikimo metu. Požiūris vis nebuvo dar aiškus, tačiau jeigu būtume žinoję, koks mąstymas yra nukreiptas šio projekto kryptim, tai tuomet būtume geriau galėję pasirengti pateikti savo paaiškinimus. Tuomet jau buvo niekas nebeįmanoma padaryti, buvo pernelyg vėlų projektą teko stabdyti. Tai tiek būtų apie NER 300. Ir štai dabar turiu dar skaidrių Taigi, energijos atsinaujinančių šaltinių projektai yra e, svarbus tuo, kad iš pradžių tenka juos investuoti, paskui galima gaminti energiją, o pajamos iš to galėtų būti verslo pajamos. Kalbant apie CO2 sugaminių saugomų sistemas, mes turime tam tikrus ekonominius pagrindimus egzistuoja visa grandinė nuo paties sugavimo CO2 ir iki saugojimo ir tai kainuoja brangiau negu apie, tai yra didesnės investicijos negu apivartiniai štaršos leidimai kainos. Taigi teko apsispręsti. Kitas dalykas, kuris yra svarbus, yra štai koks. Transporta ir, ir saugojimo sinergija yra ypatingai svarbus dalykas paramos programos tuo tarpu yra nukreiptos į tam tikrų specifinių problemų sprendimą. Valst... Generaliniai direktoratai visą laiką kiti sprendžia tuos specifinės problemas e, bendradarbiaudami su valstybėmis narimis. Transportas ir saugojimas nėra svarbiausias verslas paprastai. Taigi kyla klausimas, kaip parengti tą CO2 saugojimo ir sugavimo uh, projektą ir kaip jį gyvendinti. Svarbiausias, svarbiausia yra štai kas. Yra num, numatytas protokolas, kaip išvengti CO2 praradimo jo transportavimo metu. Jeigu norime rasti sprendimus, galbūt reikėtų numatyti tarp valstybinį e, transportą, transportavimą CO2. Na ir paskutinis dalykas yra E, tar, apivartinių taršos leidimų e, patikimumas e, gali atsitikti taip, kad nutekės kažkiek to CO2 ir gali atsitikti taip, kad 20 metų bus turimas taršos leidimas, o paskui jis nebebus pratestas. Tai tuomet projektų gyvendintojui gali atsitikti taip, kad jis pradės įgyveninti projektą, o paskui, jeigu įvyks kažkokios emisijos, jis turės mokėti žymiai daugiau, 50 eurų už toną. O... Taigi, jeigu, tie, jeigu atsitiktų taip, kad kaina labai nukristų, tai operatoriui kiltų rimtų problemų. Taigi, vykstant normaliam CO2 sugavimui, o kai kurie operatoriai naudojasi, kas naudojasi egzistuomis sistemomis, bet svarbiausia yra užkirsti kelią galimam CO2 nutekėjimui. Tiek būtų ačiū. Grazie a lei. Adesso un'altra relazione molto interessante su. Dėkoju. Na, o dabar bus kitas pranešimas, labai įdomus pranešimas apie antros kartos bioenergiją. Pone Burman. Okej. Okay. Tack. Åsa Burman heter jag. Jag kommer ifrån eh, Sverige, Göteborg, Göteborg Energi och är chef för ett projekt som heter Gobigas. Aš esu iš eh, Švedijos, Göteborge. Mes gyvename Gobigas projektą. Čia yra mūsų e, pirmojo objekto nuotrauka. Kaip matote, mes jau gaminame e, dujas, atsinaujinant, tai yra atsinaujinantis energijos šaltinis. Matote, kaip mes gauname tas dujas, tai yra įvairiausios atliekos ir kiti e, čia išvardinti šaltiniai, biomasė ir tuo būdu visą tai yra naudojama bio dujoms gaminti. Mes e, bendradarbiavome su Göteborgo techninio universitetu, taip pat e, su e, laboratorija, gyvendome e, pilotinį projektą ir paskui pastatėme parodomąjį objektą, kad būtų galima parodyti, kaip tai vyksta tas pir pirmasis objektas buvo 20 megavatų galingumo. Mūsų Mūsų ši gamikla buvo pirmoji e, tokio pobūdžio nenutraukiamo ciklo gamikla pasaulyje. mes e, buvome pirmieji pradėję tai daryti pramoniniu mastu, nes kiti, aišku, taip pat bandė, tačiau e, tik tai e, trumpam tai daryti. Ir e, šių dujų tinklas bus prieinamas visiems klientams. Šios dujos bus naudojamos pramonės klientams, transportui, taip pat e, šildymui, būtiniams e, klientams. Mes e, taip pat gauname didelį kiekį, pagaminame didelį kiekį šių dujų iš bio degalų. Ir mūsų E, gamikla dirba 8000 valandų per metus. Pakankamai platus mūsų veiklos mastas leidžia mums e, taip pat sukaupti ir pakankamai daug patirties. Mes pagaminame 16 milijonų kubinių metrų per metus e, dujų. Mes uh, patį procesą vadiname netiesioginiu met, metanizavimu. Antroji fazė bus komercinio pobūdžio e, gamykla. Geteburgo uostą matote skaidrėje, kairėje pusėje jūs matote pirmąjį etapą to komercinio objekto, o e, šalia matote jau antrojo etapo vietą, matote statybos aikštelę, jau kai kurie darbai yra pradėti. Jau e, žemės darbai ten e, vyksta nuo 2011 metų. 12 metais gamikla jau buvo praktiškai pastatyta ir e, 13 metais pradėjo veikti. Čia matote taip pat e, kaupimo e, rezervuarą bei kitus, e, kitus da, dalykus susijusius su gamybos ciklu. E, Mes labai optimistiškai esame nusiteikę, manome, kad ši sistema galės veikti taip, kaip esame numatę. Fotografijoje matote bendrą vaistą, matote, kad dujos yra iš tikrųjų gaminamos ir tiekiamos iš šios e, gamyklos į kompresorių stotį, o paskui iš ten patenka į tinklą, į dujotekį. Šis projektas buvo remiamas Švedijos valstybės, gavome taip pat Europos komisijos paramą. Tai buvo labai įdomus projektas ne tik tai mums, bet ir Švedijos institucijoms. Nuo pirmojo projekto patvirtinimo praėjo pusantrų metų, kol projektas e, buvo realiai gyventas, tad e, laiko reikėjo pakankamai daug, tačiau tai yra naujas projektas, reikia pažymėti, jog šis projektas neiškraipė konkurencijos. Na, o dabar pereinu iš karto prie antrojo etapo. Mes uh, manome, kad e, organizaciniu požiūriu viskas vyko tinkamai pas mus. Tai buvo naujas projektas, parodantis, kokios yra naujos technologijos galimybės. Ir tikslas mūsų galutinis yra komercinio pobūdžio e, sprendimas. Tačiau vis dėlto susidūrėme su svarbiais iššūkiais, todėl kad reikėjo priimti sprendimų dėl didelių investicijų, reikėjo atsižvelgti ir į tai, kad iškastinio kūro kainos yra palyginus žemos, tuo tarpu alternatyvios technologijos kol kas kainuoja pakankamai brangiai. Ir turėjome atsižvelgti taip pat į apivartinių taršos leidimų e, kainas. Kita vertus, e, nebuvo labai didelio ir visuomenės palaikymo siekiant šitų tikslų, kuriuos fiksuoja Europos Sąjunga. Turėjome taip pat e, galvoti ir apie rinką e, šių produktų ir nepamiršti taip pat, kad e, yra konkurencija tame sektoriuje. Dabar yra pereinamasis laikotarpis ir sprendimų procesas bei investicijos patiria tam tikrą poveikį tokios situacijos ir šio konteksto. Tačiau mes tikime, kad ši gamykla funkcionuos tikrai racionaliai. Dėkoju poniai Rozai Burman už e, pristatymą ir už pasidalymą e, tokia įdomia ir turininga patirtimi. Dabar ponas Bernard Delpeš kalbės apie sandėliavimo aspektą apie kaupimo aspektą. Uh, bon, bonjour. <coughs> Labą dieną, podas ir ponai. Pabandysiu pristatyti tai, ką šiandien galima pasakyti apie elektros energijos kaupimą. Atstovauju asociacijai, kuri nesi EAS angliškai, tai yra Europos elektros energijos kaupimo asociacija. Uh, ta, ta asociacija turi daug narių. Tai dažniausiai yra gamybos įmonės arba mokslo tyrimo struktūros. Tai yra tos įmonės, kurios domisi elektros energijos kaupimu. Matote EDF, EON ir panašiai ir kitokių įmonių. Matote taip pat tokių kaip Ternar Eliam įmonės. Ir įrangos gamintojai. Taigi energijos, elektros energijos kaupimo bendruomeniai mūsų asociacijoje yra plačiai atstovaujama. Ir tai leidžia e, derinti tarpusavė priimų sprendimus ir juos aptarti. Taigi energijos kaupimo principas yra paprastas. Kaupti energiją reikia tada, kai jinai pigi ir naudoti tada sukaupta, kai energija yra brangi. Tiek būtų galima labai trumpai pasakyti ir tam yra naudingas elektros energijos kaupimas. Retai yra sandėliuojama tiesiogiai ši energija. Kartais yra pasitelkiamos, dažnai tiesiog tiksliau yra pasitelkiamos papildomos priemonės. Europoje yra įsivyravusios kelios tendencijos, kurios yra susijusios su e, pakaitiniu atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu. Galėčiau paminėti hidroenergiją ar biomasę. Vėjas taip pat yra, kaip buvo pasakyta visai neseniai, pakankamai efektyvi priemonė. Energiją galima gaminti tada, kai yra saulės, kai yra vėjo. Įvairiose šalise yra numatyta tų pakaitinių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas. Čia matėte skaičius su Europos šalimis, Kinija ir jungtimis valstijomis. Ši schema yra šiek tiek techninė, bet aiškiai parodo, kokia yra problema, su kuria mes susidurėme. Čia matome energijos poreikį, kur tas poreikis yra, e, ši schema yra skirta E, energijos parkams. Čia pas, iš pradžių matome vis bendrą energijos poreikį, o paskui atskirai yra parodytas vėjo energijos poreikis ir hidroenergijos poreikis. Mes paskaičiavome 30 klimatinių metų į priekį tuos poreikius, atsižvelgėme į saulę, vėją ir susiklošiusi klimatą. Matome, kad gale vidutinė dienai siekia apie 30 gigavatų Europoje. Tai yra europinis vidurkis. Nuo 10 iki 18 gigavatų šis poreikis siekia žiemą. Paskui apskaičiuojame 2020 metų poreikius. Vėjo ir saulės energijos padidėjo 15 procentų naudojimas – Ir čia matome, kad nuo 10 iki 30 gigavatų e, sunaudojama galios dienai. Atsižvelgiant į vėją, į temperatūrą, tokie galėtų būti paskaičiavimai. Jeigu žvelgtume 2050 perspektyvą, kai 40 procentų naudojama, pavyzdžiui, vėjo energijos ir saulės energijos ir atsinaujinantis energijos šaltiniai, tai 200 gigavatų galima pagaminti. Nuo, nuo 30 iki 200 pasikeičia skaičiai gigavato. Ir visa tai rodo, kad elektros sistema turės būti labai lanksti, nes tą lankstumą gali suteikti ne tik elektros energijos kaupimas, yra visai lė kitų dalykų, tokių kaip vadinamasis backup metodas Pavyzdžiui, e, gali būti priimti sprendimai kažkokie su Europos šiaurės šalmis ar kitokie. Tačiau elektros kaupimas ir saugomas yra taip pat labai svarbus dalykas. Taigi, kaip jau sakiau, lankstumas bus reikalingas, reikės naudotis visais turimais svertais ateityje, kad būtų galima sukurti tokią elektros sistemą, kuri būtų ir saugi, ir nepernelyg brangi. Saugojimas energijos yra susijęs su visomis minimomis technologijomis. Ir čia paminėsiu, tai yra pirmiausiai cheminis saugojimas, tai yra e, elektrolizės metodu gaminamas vandenilis, pavyzdžiui. Ne, čia galėtų būti vienas iš pavyzdžių. Elektrinis metodas, e, kai pasitelkiamas mechaninis kondensatorius, pavyzdžiui. Žinome tą tradicinį metodą, kai naudojama hidroenergija ir taip yra pagaminama 80 procentų visos hidroenergijos, kai vanduo užkeliamas į viršų, o paskui leidžiamas žemyn ir tos energijos dėka gaminama energija. E, tai yra vadinamasis hidroakumulicinių jėgainių metodas. Na ir šiluminės jėgainės, e, kurios degina tam tikrą kūrą ir energija gaminama tada, kai reikia. Mes Prancūzijoje Turime tokių jėgainių, kai vanduo šildomas naktį, kai energija pigi, o vanduo sunaudojamas ryte, kai jo labiausiai reikia, kai žmonės atsikelia, kai visi keliauja praustis į dušą ir panašiai. Taigi, elektrocheminis metodas. Dar vienas, tai yra baterijos. Ir šiandien tai yra pakankamai išvystytas sektorius, ir tos baterijos daugiausia naudojamos yra automobiliuose. Matome dvi svarbės rytis technologijų, kurios vienos teikia energiją, kitos galę. Gale yra tai, kas leidžia atsižvelgti į paklausą ir pasiūlą, kai galima pagaminti energijos per saliginai trumpą laiką. Na ir aišku, tas kitas metodas ir yra tas vadinamasis kaupimo metodas, kai energija kaupiama tada, kai ji pigi, naudojama tada, kai brangi. Tai yra du svarbiausi aspektai susiję su gale ir su energija. Ehm, energijos atveju galėtume paminėti jos kaupimą, galime paminėti hidroenergijos atvejį ir šiluminį kaupimą. E, nekalbėsiu detaliau apie šią skaidrę, kurią matote dabar. Matome, kad energijos kaupimas yra naudingas visais atvejais toje energijos vertės grandinėje, tiek gamybos srityje, tiek transportavimo srityje, tiek paskirstimo ir panašiai. Čia galima uh, daug e, metodų pritaikyti, taupant ir kaupiant energiją. E, būtina taip pat turėti galimybę veikti lankščiai, būtina turėti decentralizuotas struktūras. Tai reiškia, kad pakaitiniai energijos šaltiniai padės užtikrinti galę reikiamą. E, Galus galima išvengti kažkokių trukdžių, trikdžių ir bus galima naudotis atsinaujinančiais energijos šaltiniais tuo met, kai energijos pagaminama per daug, kad ją galima būtų sukaupti ir panaudoti vėliau. Taigi, ko šiandien reikia elektros energijos kaupimui? Kaupimas e, yra. Transfer energijos kaupimui reikalingi mokslo tyrimai, reikalingi praktinis, praktinis parodymas, kam tai yra reikalinga. E, kaupimas yra geresnis metodas negu alternatyvus dalykai. Pavyzdžiui, šiandien baterijos pradeda, pradeda būti konkurencingas dalykas, pavyzdžiui, reguliuojant energijos sistemas. Ir kai kuriuose vietose, jungtinėse valstijose ir Europoje pradedama mąstyti apie tai, kad reikėtų panaudoti baterijas tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą energijos tiekimo reguliavimą šiluminėse jėgainėse. Mūsų svarbiausia mintis būtų štai kokia. Po metų ar dviejų e, būtina vykdyti, per tuos vienus ar tris metus būtina vykdyti mokslo tyrimus, kad būtų galima parengti taip pat tokius demonstravimo veik... centrus, kad būtų galima parodyti visuomenė, kaip tai veikia ir kad tai iš tikrųjų veikia. Čia jau nebekalba apie NR 300, bet mes norėjom pasakyti, taip pat pasakyti, kad būtina dirbti aktyviau Europoje, nes čia matome e, pirminio reguliavimo atlyginimo schemas ir jų Europoje yra keletas. Pa, vė, šiek tiek vėliau antraisiais penktaisiais metais yra laikas energijos kaupimą įtraukti į tas energijos gamybos schemas. Būtina turėti demonstravimo stambius centrus, kad būtų galima parodyti, kaip galima sukaupti šiluminę energiją. Ir paskui, kad būtų galima tą energiją tiekti ten, kur jie reikia, tiek žiemą, tiek vasarą. Svarbiausia mintis yra ta, kad energijos kaupimas yra iš tikrųjų labai naudingas dalykas tada, kai energija yra pigi, ją kaupiame, naudojame, kai jinai brangi. Tai gali būti naudingas dalykas gaminant baterijas ir be to gamybos pajėgumai čia yra labai dideli. Galima tiekti pigesnės paslaugas, turint pigesnės energijos, negu tai daroma šiandien. Tad vystyti energijos kaupimą reiškia, kad kartu uh, yra suvaldomi energijos kaštai. Kai kurios gamyklos, nuo įbesikūrančios galėtų būtent imti šios veiklos. Ir užbaigsiu savo pasakymą pasakydamas, kad NER 300 yra ta priemonė, kuri skirta būtent vystyti šio, šiam metodui energijos kaupimo. Įmonės turėtų tuo metodu labiau domėtis, tai padėtų geriau panaudoti atsinaunančius energijos šaltinius elektros energijos gamybos ir tie dėkuoju. Dėkoju ponai Delpeš. Išklausėme tris mm, pasisakymus apie sukauptą patirtį, apie kai kurios kritinius aspektus. Na, o dabar e, pradėsime diskusijas, o paskui pranešėjai galės atsakyti. Žinoma, suteiksime žodį ir e, komisijos atstovui Viktorija Prodi. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad galėjau išklausyti šitų pranešimų, nes tai yra labai įdomios temos. Visų pirma, noriu pasakyti tokį pastebėjimą. Sugavimo technologija, CO2 sugavimo technologija, kuri e, remiasi E, sugavimu konvertuojant į e, celiuliozės biomasę. Tai e, taip pat susiję ir su žemės derlingumo aspektu bei su flora, tad šios technologijos CCS pasižymi tuo, kad tai yra aktyvus o ne pasivus procesas. Ir tai gali būti labai įdomi priemonė e, didinant žemės derlingumą. Kitas įdomus dalykas yra e, toks, kurį komentavo ponė Burman. Ir tai susijęs su esminės svarbos technologijomis. Aš turiu tokį klausimą. Visų pirma, Kalbant apie gazifikavimą, ar bus statoma jūsų veiklos rytyje e, daugiau mažų e, tokių objektų, galvojant apie biomasės transporto problemą. Ką numatote daryti? Toliau energijos kaupimas, akumuliavimas. Čia kyla grafeno klausimas ir, ir jos sąsajos su uh, kaupimu, kaupiant uh, elektros energiją. Čia taip pat labai uh, svarbus e, yra ir, ir laiko aspektas. Toliau e, šilumos kaupimas. Šilumos e, kaupimo objektai galėtų panaudoti kogeneravimą elektros ir šilumos gamybos nes e, šiluma galėtų būti kaupiama tuomet, kai jinai nėra e, reikalinga elektros gamybos procesui, o paskui galėtų būti panaudojama. Man atrodo, kad Vokietijoje yra kai kas daroma šioje srityje, galbūt ir pas jūs taip pat. Pirmininkė, norėčiau paprašyti kolegų, kad e, būtų laikomasi kalbėjimo laiko. Kai kurie kolegos man sakė, jog e, būtų galbūt e, naudinga mums gauti jūsų pasisakymų tekstus, todėl kad jūs palėtėte iš tikrųjų daug labai mums rūpimų aspektų. Galbūt e, galėtumėte pateikti jų tekstus vėliau. Dabar žodis kolegai Kris Deivis. Before, uh, before... Ačiū, aš pirmai klausiau, kodėl prireikė ketverių metų nuo NER 300 sistemos patvirtinimo valstybių vadovų iki pirmų projektų tvirtinimo. Uh, Jeigu tiek laiko užtrunka, iš esmės tiek laiko komisijai prireikia taisyklėms renkti, tai aišku, kad mes atsiliksime nuo kitų valstybių naujų technologijų dėgymo srityje. Pavyzdžiui, vandenilio srityje tai tikriausiai um, daugiausiai um, perspektyvų teikianti uh, programa CO2 sugavimo saugojimo srityje ir pavyzdžiui uh, žalos, žalio vandenilio sugavimo sistemoje e, e, NR300. Viskas buvo buvo padėta kaip ir iš šono, bet man atrodo, jeigu viską būtų buvo galima pasižiūrėti kitaip, tai būtų tikusi ta programa, bet aišku, ten konfidencialumo buvo visos problemos, nebuvo galima derinti visko komisijai, e, tų konkursų nebuvo galima dalyvių suplakti, su jais dėrėtis, bet iš tikrųjų, jeigu šiek tiek daugiau būtų e, komunikacijos, būtų buvę galima tą projektą patvirtinti ir, ir tada nebūtų taip, kad po pirmo konkursų at, etapo, po pirmo to kvietimo teikti paraškas, mes tik turėtumėm vieną e, CO2 sugavimo saugojimo projektą. Tai iš tikrųjų, kokia yra ta situacija? Aš suprantu, kokie yra suvaržymai komisijai, taisyklės yra taisyklės. Tačiau, man atrodo, jeigu būtumėm buvę šiek tiek lankstesni, jeigu e, iš tikrųjų lankščiau būtų pažiūrėta, tai galbūt tas ir um, žalio vandenilio projektas būtų galėjęs būti finansuojamas kaip CO2 sugavimo saugojimo projektas. Marija. Dėkui, Marita Honskak. Tack fru ordförande. Jag skulle vilja ställa frågan till eh, Åsa By. Dėkuoju. Norėčiau pateikti klausimą poniai Osa Burman. Kalbant apie jūsų objektą Göteborge, jeigu aš teisingai supratau, tai jūsų šita gamikla yra pasirengus e, veikti, tačiau kol kas kaip eksperimentinė gamikla. Tačiau e, paskui galbūt būtų įmanoma didelių mastų e, panaudoti tokias gamiklas kokių sprendimų yra įmamas europiniu lygmeniu siekiant ateityje užtikrinti šitų technologinių panaudojimą plačiu mastu. Toliau kitas mano klausimas yra labiau techninio pobūdžio. Ar e, jums kelia problemų priklausimas nuo silvikultūros produktų ir nuo pramonės? Uh, nes šios problemos nuo pramonės atliekų. Nu, pramonės atliekų ir miškininkistės produktų žinome, kaip yra kitose regionuose, Brazilijoje, pavyzdžiui, šie aspektai kelia nemažai problemų. Tačiau tai yra svarbus aspektai ir kas norima daryti Europos lygmenių. Kolega Keli. Prego. Thank you very much. And, uh... Ačiū, noriu padėkoti už pristatymus, kurie buvo labai įdomus ir tikrai daug žadantis, jeigu bus įmanoma įgyvendinti tuos planus. Tikrai juk mums reikia prisivyti uh, ir, ir planus ir dėl e, CO2 sugavimo saugojimo ir e, dėl atsinaujančio energijos šaltinių ypatingai norėčiau pasiteirauti. Man atrodo, kad lyg ir matosi, kad visuomenės nuomonė keičiasi dėl kai kurių atsinaujančio energijos šaltinių, pavyzdžiui, vėjo, man atrodo, vis daugiau žmonių priešinasi tam, tiem procesam nei prieš keliarius metus. Uh, Yra daug įvairių gandų e, dėl to, kad ir, mm, ir vaizdas negražus vėjo turbinų ir kad sveikatai gal kenkia, tai tuos dalykus reiktų spręsti. Ir išlaidų klausimas, pavyzdžiui, palyginti su m, mm, tradiciniais energijos šaltiniais, e, be abejo, ir visi trūkdžiai, kurie yra didžiulė problema. M, Tai mano klausimas būtų toks, jeigu būtų galima plėtoti saugojimo pajėgumus ir elektrą tikrai labai galima e, lengvai saugoti, pažiūrėjau, per naktį panaudoti ryte, e, tai ar tuomet atsinaujantis energijos šaltiniai e, būtų patrauklesni ir ekonominė prasme taip pat efektyvesni? Dziękuję bardzo. Bardzo nas cieszy to, że. Ačiū labai Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę išklausyti šių pristatymų apie pasiekimus šioje srityje. Taigi, na, žinome dabar jau, kad atsinaujantis energijos šaltiniai tikrai gali būti ateities elementas. Vienas iš kalbėtų pasakė, kad saugojimas yra viena iš sudėtingiausių problemų ir iššūkių, ypač kai yra energijos paklausos pikas. Ir man atrodo, NER 300 turi sutelkti dėmesį į du dalykus - CO2 sugavimą ir saugomą programavimo technologijas, metodų atradimą kurie realiai būtų geri ateičiai, nors CO2 nėra taip plačiai dabar panaudojama. Galbūt ateityje CO2 būtų galima panaudoti kaip energijos šaltinį, tai gal iš tikrųjų reikėtų plėtoti um, CO2 sugamimą saugomą technologijas tuo požiūriu. Ir um, atsinaujančios energijos um, rūšis yra tokios puikis, puikios, vėjo, saulės energija yra tokia puikiai, mes technologinės sistemas plečiame. Dabar turime tikrai daugiau vėjo jėgainių, saulės um, baterijų, bet vis ir man tikrai patiko tai, ką jūs pristatėte savo pasisakymuose. Aš manau, kad tikrai reikėtų daugiau dirbti toje srityje. Ir aš labai prašyčiau, kad savo uh, pasisakymus pateiktumėt ir uh, raštu. Tokiu būdu uh, mums būtų lengviau parodyti, kaip Horizontas 2020 metams ir NER 300 programa galėtų būti panaudoti ateities naudai. Sì, grazie, grazie. Dėkoju, dėkoju už e, pranešimus. Aš e, norėčiau kalbėti daugiausiai apie gamybos aspektą, tačiau manau, kad e, vis dėlto kaupimas yra taip pat be galo svarbus aspektas ir e, pranešime, viename pranešimuose buvo kalbama apie šį aspektą. Turiu klausimą. Šiandien mes labai daug energijos iššvaistome. Išvaistome tokią energiją, kurios nemokame tuo ar kitu metu panaudoti. Kokiu yra galimybių e, skatinti tikslingesnį energijos panaudojimą, ne naktį, bet dieną prieš tai, sukaupus tą energiją, neišvaiščius visiškai jos. Tad kokia čia galėtų būti metodika, kuri garantuotų didžiausią lankstumą, e, kad galėtume kaip galima greičiau praktiškai pasinaudoti tomis optimalimis kaupimo galimybėmis, nes man atrodo, kad e, mes pabrėžiame labiausiai gamybos aspektą ir, ir, ir tai suprantama, todėl kad, e, e aišku, pagrindinės garantijos susijęs su šituo aspektu, tačiau vis dėlto aš esu įsitikinęs, kad didelė dalis energijos yra prarandama. Man buvo labai įdomu išklausyti e, jūsų pranešimą, tad norėčiau žinoti, ką jūs manote apie mano minėtą aspektą. Kolega Goebbels. Kolegė Garbės. Pardon, euh, madame la prezidente. Atsiprašau, pane pirmininkė. Nesupratau, kad čia mano pavardė buvo ištarta, sako kalbėtojas. Jūs jau šiek tiek paminėjote mano klausimą. Iš tikrųjų, pono Delpeš ypatingai pasisakymas mane sudomino. Mums būtina turėti informaciją apie energijos sviravimus. tie sviravimai yra vis didesni. Man būtų gerai išgirsti skaičius ir dar iš tikrųjų turėti raštu tos pasisakymus, nes tie skaičiai yra įdomus. Nes iš tikrųjų tema, kurią palėtėme dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, yra labai svarbi. Dėkoju. Grazie, signore prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, noriu padėkoti visiems prelegentams už jų pristatymus. Tikrai per trumpą laiką sužinojome tiek daug, tai buvo puikus renginys. Vis tik tai mane stebina tai, kad dėl energijos saugojimo klausimo panašu nėra jokių kokių konkrečių ES programų, kurios būtų sutelktos būtent į energijos kaupimą, saugojimą. Čia viskas patenka po įvairių programų um, um, skėčiais tarsi um, siekio užtikrinti, kad žalesnis būtų tas sektorius, dar kitokie, kitokios programos tai stebina. Nes, man atrodo, iš tikrųjų, jeigu daugiau bus energijos tiekimo nutrūkimų, o taip tikrai bus, jeigu energijos gamybos srityje švaistimai bus milžiniški, tai Aš nesuprantu, kodėl tikrai nieko nedaroma dėl energijos saugojimo. Kodėl viskas sutelkta tik tai į um, elektromobilius, tai yra visiškai kita programa, uh, netgi ir vandens uh, energijos rytyje buvo paminėtas projektas dėl uh, hidroakumuliacinio saugojimo. Tai buvo galvojama, kad e, iš tikrųjų tai geras dalykas, tačiau nieko nedaroma daugiau. Tai mane stebina, ar čia yra problema dėl institucijų tarpusavio sąveikos, pasiskirstimo, kam kas priklauso, ką prelegentai galvoja, ar čia, ar čia netenta problema. <coughs> Kolega Eiler, prego. Kolega Eiler. Seiner Region in Europa, wo Aš esu kilęs iš vieno iš Šiaurės Europos regionų ir pas mus atsinaujinanti energija panaudojama turbūt labiausiai. Tačiau ne visi gali turėti prieigą prie šio tinklo energijos, pagaminamos energijos perteklius yra, yra e, taip pat pilotinių dujų projektų ir jeigu energijos perteklius negali būti panaudojamas, jis paverčiamas dujomis. Rentabilumas čia tampa nebesvarbiausiu aspektu, bet čia labai svarbus yra technologijų aspektas. Mes siekiame susijęti CO2 problematiką su, ir atsinaujinančius energijos šaltinius, jų panaudojimą, mano regione yra pats didžiausias e, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo procentas. Dėl CO2 sugavimo ir kaupimo regioninių lygmenių. Ar jūs manote, kad e, dujų saugyklos Europoje skiriasi šito požiūriu ir ar jas gali kelti riziką visuomenės veikatai. Antras klausimas. Remiantis e, moksliniais tyrimais, Ar būtų įmanoma palyginti įvairius kaupimo metodus, įvair, įvairius saugyklų taikomus metodus, nes e, šiame kontekste tai galėtų tapti prioritetu. Jeigu nėra kitų e, komentarų, tai tuomet e, Norėčiau, e, kad pranešėjai atsakytų į komentarus ir klausimus. Jūsų pirma, ponas Delgado Rosa. Aš e, siūlyčiau e, laikytis trijų minučių kalbėjimo laiko. Tai per savo tris minutės sutelksiu dėmesį į svarbiausią klausimą - lankstumas, nelankstumas, NER 300 programos bendrai Taip, žalesis vandenilis, manau, tapo auka to, kad NER, buvo nelan, NER 300 buvo nelanksti. Komisija tuomet buvo kaip ir patogioj pozicijoje, galia pasakyti, straipsnis X sako tą, straipsnis Y sako tą, bet iš tikrųjų tai um, galėjo įtaką padaryti um, be, veiklos e, kainai, bedras pasirinkimas, e, kurią veiklą plėtoti ir todėl toks buvo primtas net 300 sprendimas. Aš nesu tikras šimtų procentų, ar lankst jeigu lankstumas būtų buvęs numatytas, kad mes būtumėm galėję turėti vandenilį čia, Nežinau, galbūt, bet vis tiek išlieka finansinės problemos, finansiniai sunkumai ir iš tikrųjų reikėtų kelti klausimą, kodėl NER 300 buvo tokia nelanksti. Aišku, visą tai sėtina ir su laiku, ir su pinigais, ir tuos pinigus valstybės narės turi valdyti konkurencingų požiūrį, taigi nėra lengva um, suteikti uh, visas teisės komisijai būti visiškai lai, lankščiai, visiškai laisvai. Uh, viską reikia įvertinti pagal esamas aplinkybės. Ir paskui reikėtų žiūrėti, kas bus daroma po to, po NER 300, kokios išvados turi būti padarytos. Manau, kad reikia daugiau lankstumo e, įgaliojimų suteikti komisijai, kad ji galėtų savo nuožiūrą lankščiau pasirinkti, kol kas to nėra. Bet reikia nepamiršti ir to laiko aspekto. Tuomet jau ir per, ir, ir per atsimenate, pirmą konkurso paskelbimą, dabar antras jau yra paskelbtas konkursas paraiškoms teikti. Mes tikrai pasimokėme iš klaidų, buvo ir netinkamų interpretavimų, kas pasakyta reglamente. Tikrai visi pasimokėme ir valstybės narės, ir komisijos, ir tas, komisija, ta, tas problemas reikia išspręsti. Bet dėl lankstumo, nelankstumo aš nematau čia labai lengvų sprendimų, juk vis tik tai eina kalba apie valstybių narių pinigų valdymą iš apivartinių, iš priekybos taršos leidimai sistemos. Ar koniliūzų visų suo tempo. Gra Jūs e, net nežinote viso savo kalbėjimo laiko. Ta, dabar e, tokia pat tvarka, kaip ir buvo pranešimai, ponas Žak Kyvit. Um, taip, mes sakėme, kad uh, mes e, Olandijai kaip valstybė nariai pateikėm tos lausimus. Šia atsakymas e, ponui Deivis, kad tikrai mes pateikėme Olandijos, e, Olandijai kaip valstybė nariai savo projektą ir, ir sureagavome į tą pasiūlymą ir mes norėjome įgyvendinti tą projektą taip buvo tam tikro tarpusavio nesupratimo, nesusipratimo, buvo komunikacija neįvykus ir galbūt dėl to nebuvo įmanoma eiti į priekį. Aš sakiau, kad jeigu mes būtumėm iki galo viską supratę, mes būtumėm galėję viską patvirtinti ir viską būtumėm galėję išspręsti. Dėl paties projekto, man atrodo, tai yra praleista galimybė Europai, kadangi mes turime CO2 sugavimo saugumo technologijas kartu dėgiamas siekiant sinergijos ir CO2 antrinio panaudojimo būtų buvę galima iš tikrųjų panaudoti tą projektą ir tai yra praleista broga. Manau, kad tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. E, madama. Uh, Dėkoju. Pone Borman. Burman. Besvara frågan när det gäller från eh, ledamot Prodi om... Visų pirma, norėčiau atsakyti pono Prodi klausimą dėl eh, mūsų mm, gamyklų masto. Tas mastas yra labai vairus e, mūsų šalyse, e, Švedijoje ir Suomijoje yra labai il, ilgos pajūrio zonos, tad e, galime užtikrinti transportą arba jūros keliu, arba geležinkelio keliu ir iš tikrųjų galima statyti pakankamai didelės tokias gamyklas. Toliau e, Kitas klausimas dėl mūsų Göteborgo objekto ir klausimas, kaip galėtume pritaikyti šią patirtį e, plačiau, būtų naudinga ES fiksuoti ambicingesnius tikslus dėl CO2 sugavimo ir aš manau, kad taip pat būtų naudinga suvienodinti, harmonizuoti uh, E, valstybių narių e, sistemas bei, bei orientavimą. Taip pat reikia atsižvelgti į diversifikavimo aspektą konkurencingumo e, plotmėje. Toliau e, dėl sprendimo priimto prieš metus dabar iškastinio kūro kainos sumažėjo ir apivartinių taršos leidimų e, E, tarifai taip pat yra pakankamai žemi ir tai daro įtaką sprendimams dėl bioenergijos. Aš manau, kad e, jeigu būtų pratestas e, laikotarpis, tai tuomet visiems būtų naudinga, mums taip pat. Toliau, miškų sektorius Švedijoje yra be galo svarbas ir pramonė susijusi su miškais yra vienas iš e, svarbiausių mūsų ekonomikos sektorių. Mes e, e, naudojame ir tvariai naudojame miškų atliekas. Aišku, sąlygos šio požiūriu skiriasi įvairiuose valstybėse. Mes gaminame bio dujas, kurios daugiausiai naudojamos transporto sektoriuje. Tad mes remiamės tvarumo kriterijais ir turime atsižvelgti į e, kilmės aspektą. Apskritai kalbant apie gazifikavimą, tai kai kuriuose valstybėse bus naudojamos miškų atliekos, kai kuriuose valstybėse bus naudojamos kitos medžiagos. E, kiti šaltiniai, kai kur bus įmanoma panaudoti, pavyzdžiui, dumblius, e, kurios galima e, auginti. Mes e, manome, kad kai kuriais atvejais galima galvoti ir apie importą kai kurių medžiagų. Ponas Delpeš dabar kuris pakomentuos e, savo pranešimą. Euh, Dėkoju. Kalbant apie elektros energiją, matėte, kad sprendimų yra daug, jie turėtų būti adaptuoti kiekvienai situacijai. Savo pranešime aš pabrėžiau energijos kaupimo aspektą. Galios kaupimas yra labai svarbus dalykas, kadangi atsinaujinanti energija nuolatos kinta Tad būtina turėti e, variantų, kad būtų galima pagaminti pakankamai energijos galios. E, baterijų pasitelkimas arba inercinės jėgos pasitelkimas yra tie dalykai, kurie yra ypatingos svarbos. E, iškeltose klausimuose buvo domimasi tuo, ar jau rytoj, pavyzdžiui, bus galima geriau panaudoti tą pagamintą energiją. Maničiau, kad yra du svarbus keliai. Vandenilio, pavyzdžiui, sektorius, kuris Vokietijoje labai išvystytas, bet yra pareikšta ir dar viena mintis, senesnė mintis. Tai yra hidroenergijos panaudojimas, e, taip pat šiluma. Ir kai stebime šilumos tinklus, tai pastebime, kad vandenį galima šildyti tada, kai, pavyzdžiui, būna stiprus vėjas ir šildyti vandenį tada, kai reikia daug energijos elektros. Tai yra susiję su tą mintim, kad iš tikrųjų reikia prisitaikyti prie gamybos poreikių, panaudoti tinkamai elektros energijos kaupimą ir šioje srityje turime daug žadančių perspektyvų, tiek susijusių su vandeniu, tiek susijusių su kitomis technologijomis. Tai yra iš tikrųjų įdomus variantas. Mes kalbame apie dienos ir nakties energijos kaupimą, tačiau vystantis saulės energijos panaudojimui nebebus tokio didelio skirtumo tarp naktinės ir dieninės energijos e, kainos. Ir gal Italijoje, man atrodo, yra daromi tyrimai šią linkme dienos energija gali nutikti kainuos mažiau negu nakties energija, jeigu bus plačiau panaudojama saulės energija. Taigi gali atsirasti nauja konfiguracija susijusiu elektros e, energijos kaina ir gali nebebūti tokio didelio skirtumo tarp naktinės ir dieninės energijos, kaip yra šiandien. Grazie. Ačiū. Kartais e, aš ne iš karto pradedu kalbėti todėl, kad laukiu, kol e, italų kabinos vertėjai man išvers. Kadangi turime dar keletą minučių ir greičiau baigime diskusijas, tai dar suteiksiu e, e, iš naujo žodį ponui Delgado Rosa, kad pakomentuotų jautrų kaupimo aspektą. Ačiū, kad skirite papildomą minutę, nes man atrodo, saugojimas yra svarbus klausimas. Energetikos iššūkiai yra įvairūs. Mums tikrai reikės daug sprendimų įvairiose srityse. Energijos vartojimo efekto, e, efektyvumas, e, atsinaujantis energijos šaltiniai, išmaniai tinklai, vidaus rinka. Tačiau energijos saugojimas taip pat labai svarbus elementas. Yra daug mokslo tyrimų reikalingų reikalinga energijos saugomos rytyje ir tikrai jos reikės panaudoti ateityje. Dabar ar Ar reikia tos pagalbos um, energijos kaupimui, saugojimui? Galbūt ir reikia iš tikrųjų, kad būtų perėta nuo bandomųjų projektų prie plačių projektų, pramoninio lygmens. Tai reikėtų galbūt tai daryti, bet ne vien saugojimas išspręs visas problemas. Aišku, energijos saugomas gali padėti išspręsti um, problemas dėl, pavyzdžiui, dėl to, kad visuomenė palankiau būtų nusiteikusi dėl vėjo jėgainių e, jūroje ir net tik, bet mm, reikia ir kitų sprendimų. Nereikia tikėti, kad yra vienas magiškas sprendimas visoms problemoms, bet tai, aišku, saugojimas yra vienas iš sprendimų ir reikia jį analizuoti, galvoti apie jo platesnį panaudojimą. Ačiū. Konkludiamo dunque questo. Dėkuoju. Tad tuo ir baigiame šį e, klausimą. Mes kartu su koordinatoriais, mūsų komitete buvome nusprendę, kad reikia renkti tokį e, klausimą ir jisai buvo tikrai labai naudingas. Noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų pranešėjams, kurie pasidalino labai konkrečia patirtimi ir labai aiškiai išdėstė įvairius mums rūpimus aspektus. Ir NER 300 ir European Energy Recover kontekste tai yra labai svarbus e, dalykai, todėl kad e, dabar yra pereinamasis laikotarpis e, siekiant užtikrinti energetikos sistemų suderinamumą. Labai svarbi mums taip pat yra investicijų tema, lygiai taip pat kaip ir jums, ir kartais reikia iš tikrųjų didelių investicijų, siekiant e, įtvirtinti atsinaujinančius energijos e, šaltinius diskusijos šiomis temomis vyksta toliau. Dėkoju taip pat ir komisijos atstovui dalyvausiam diskusijose. Ačiū visiems. Bene, prendiamo posto, cominciamo. Puiku, prašau susėsti kolegų į savo vietas ir tęsime toliau darbą. Dabar e, horizontas 2020. Šiai diskusijai turime pusantros valandos. Išklausysime trijų pranešimų. O e, po, po pietų e, kalbėsime apie viešą, e, viešo ir privataus sektoriaus partnerystę. Kalbėtojams bus skirta penkios minutės. Dabar žodis e, kolegai Madūra. Muchas gracias, presidenta, queridos colegas. Uh, permítame comenzar diciendo. Gerbiami kolegos, norėčiau pradėti štai nuo ko. Dabar kai vyriausybės mažina biudžetą skirtą mokslo tyrimams ir vystimui, tenka skirti dėmesio tokiems projektams, kurie e, yra susijęs su privačiomis investicijomis. Galime turėti, turime turėti daugiametę finansinę stabilę programą, kuri suteiktų daugiau saugumo privačiam investavimui. Tačiau tai kas dar gali būti reikšmingai pagerinta ir čia pirmiausia galvoju apie didesnį nuoseklumą. Ir apie geresnį įsitraukimą įmonių į mokslo tyrimų projektus. Čia mes pateikėme pakeitimų visą eilę. Ir čia norėčiau sutelkti prie dviejų aspektų, kurie mano supratimu yra labai svarbus. Pirmiausia, naujoviškų vaistų iniciatyva ir su tuo susijęs biudžetas. Kai dėl kitų pranešėjų pozicijos, tai galėčiau pasakyti, kad mes norime pasiūlyti 0,5 procentų sumažinimą visam e, šiam projektui. Ir manau, kad tai yra visam bendram projektui taikomas sumažinimas dėrybų metu. Dėl 2020 metų mes susitarėme, kad reikėtų labiau pabrėžti konkurencingus projektus, kurie būtų e, tarp valstybinį ir kurie būtų nelabai dideli. Būtų nenuoseklu, jeigu e, būtų pritaikyti tarybos siūlomi dar didesni finansavimo sumažinimai. Siūloma nepanaudotas lėšas perkelti iš M2 į M1. Biudžetas turėtų būti perkeliamas tam, kad būtų galima finansuoti uh, tuos projektus, kurie dabar yra projektų rezervo sąraše. Mano supratimu, reikėtų, kad tie projektai būtų labiau matomi. Taigi, EMI 2 E, tų naujoviškų vaistų bendruosios įmonės iniciatyva yra iš tikrųjų labai įdomi. Europos parlamentas reikalavo, kad visos iniciatyvos, kurios buvo finansuojamos iš pirmosios pagrindų programos, e, ir toliau būtų sėkmingai finansuojamos. Tai būtų teisingas žingsnis, jeigu būtų kalbama apie bendrasias įmonės apskritai ir apie jų e, finansavimą. Čia potencialo turime daug ir lieka tik tai sus... priimti tinkamus sprendimus dėl intelektinės nuosavybės, e, kurios ir tos nuostatos būtų taikomos e, naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosioms įmonėms. Kai dėl institutų ir mokslų tyrimų. Ir tai tenka pasakyti, kad gal bus sunku mažoms ir tinėms įmonėms dalyvauti šiuose projektuose. Pateikiau pakeitimus tam, kad būtų galima paminėti mokslinę tarybą, kuri būtų viena svarbiausių tos EMI iniciatyvos institucijų, kuri turėtų priimti sprendimus visos suinteresuotos organizacijos ir struktūros turėtų turėti galimybę prisimti jums tenkančią atsakomybę tokiame sektorėje, kur investicijos turėtų būti vienas iš svarbiausių dalykų. Pirmininkė, ačiū. Ponas Vanistelroj. Penkios minutės. Om, uh, net binnen is de bedoeling dat ik met name in, uh, inzoom op het... Ačiū, ponė pirmininkė. Ar norėtumėte, kad susitelkčiau labiau prie bio-based dalies? Ar labiau reikėtų kalbėti apie tas bendrasias įmonės ir pailiui, kaip norėtumėte? Taigi. Mhm biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė. Iš tikrųjų, entuzijazmo yra daug. Įmonės rodo tą entuzijazmą ir suinteresuoti partneriai taip pat, kadangi jeigu yra sakoma, jog ES numato tik vieną milijardą eurų finansavimo ir kad įmonės sulauks investicijų gražos, kurios sieks 8 milijardus eurų, tai tai aišku yra didžiulės sumos, tokios gražos investicijų dar niekas nėra matęs. Ir mes kalbame apie tas įmonės, kurios paprastai sekasi šiame sektorėje. Matome, kad šiais pasaraisiais metais įmonės šiame sektoriuje yra labai aktyvios. E, visi veiksmai buvo pradėti labai greitai. Pateikta buvo keletas pakeitimų. Be abejo, reikia pasimokyti iš to, kas jau buvo nuveikta ir reikėtų, kad būtų taikomas integruotas požiūris į biologinės pramonės sektorių bendrasias įmonės. Nes šis sektorius turi didžiulį potencialą. Jeigu reikės taikyti finansavimo mažinimą, tai tuomet jis turėtų būti taikomas labai proporcingai. Aš pasisakyčiau už tokį sumažinimą, kuris būtų taikomas bendrai visiems projektams, nes tuo būdu būtų galima išlaikyti galimybę kiekvienai bendrai įmoniai atremti jai tenkančius iššūkius. Būtų negerai, jeigu iš pagrindų programos būtų gaunamas mažesnis finansavimas. 2,8 milijardai yra neblogas skaičius palyginus, nes iš pradžių buvo numatytas dar mažesnis finansavimas. Be abejo, tenka atsižvelgti įvairias išimtis. Turėtume ir toliau eiti tuo pačiu keliu, kai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo vėlgi bus teikiami klausimai, kuriuos reikės išspręsti. E, tai bus tie klausimai, kurie yra susijęs su tom bendrom įmonėm. Be abejo, reikia išsiaiškinti, kaip visi kartu galėtume geriausiai dirbti, atsižvelgdami į tą siūlomą finansavimo sumažinimo. Tai dėja neišvengiamai vyks. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Eller, penkias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė horizontas 2020 yra patvirtintas. Dabar kalbame apie tai, kas liko. Inovacinis paketas yra labai svarbus, horizonto 2020 elementas. 9 milijardai e, tokia suma. E, tikrai įspūdinga, kad tos pačius, pavadin... E, to, tos pačius pinigus dažnai vadiname skirtingais pavadinimais. Tai mm, Man atrodo, kad reikėtų turėti viso paketo susitarimą su komisija ir taryba, toks parlamento būtų tokia nuomonė. Ir iš esmės, galvojant apie sutartis, tai su e, skirtingomis bendromis įmonėmis mes turim skirtingų situacijų, bet e, iš tikrųjų geriausiai būtų, kad būtų bendras paketas, susitarti dėl viso paketo bendrai Aišku, žinome, kad dabar laiko jau trūksta, dabar perėjome prie konsultacinio etapo, tačiau iš esmės deleguoti aktai, kada bus pateikti parlamento, aš sakyčiau, kad reikėtų dėl šių priemonių kalbėtis kaip dėl paketo ir deleguoti aktai irgi pakete turėtų būti tvirtinami ir jeigu kitos institucijos sutiktų, geriausiai būtų keistis nuomonėmis dėl visų pasiūlymų dėl tų bendrų įmonių iniciatyvų kartu. Tai manau, kad e, taip būtų geriausiai. Taip, ta, geriausiai būtų e, susitarti iki kadencijos pabaigos. Dabar Dėl švaros dangaus 2, man atrodo, tai yra labai svarbus elementas, siekiant mažinant išlakas, triukšmą, um, užtikrinant privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę, tai mano geriausia priemonė tų tikslų siekiant. Um, toliau galvojant apie Šraus daugiaus 2 bendrą įmonę, tai tikrai geras pratesimas pirmos įmonės ir labai svarbu, kad um, tam pasiūlymui yra labai tvirtas palaikymas iš parlamento. Um, per uh, laikotarpio vidurio įvertinimą buvo nustatyta, kad galima tobulinti tą programą ir um, aš savo pranešime. Mm, kalbu ne apie konkrečias pozicijas, bet bandau im, im, empiriškai vertinti, ką būtų galima tobulinti. Man atrodo, komisijai pavyko užtikrinti, kad e, tie patobulinimai švaraus dangaus 2 programoje būtų tikrai labai reikšmingi, dabar ir dėl paraiškų teikimo 50 procentų buvo uh, pirmoje programoje dabar nuo 50 iki 70 ir švarus dangus 2 atviresnis bus naujiems dalyviams ir taip pat ir valdymo struktūros yra pasikeitimų, daugiau koordinavimo su horizonto 2020 vykdymu, taigi paketas platesnis, daugiau sinergijos Man atrodo, kad ir atitinkamas sektorius labiau įsipareigoja siekti švaraus dangaus du tikslų, taigi daugiau yra ir to sverto efekto, ko reikalavo parlamentas, kad būtų daugiau sinergijos ir daugiau sverto poveikio. Dar yra tam tikrų klausimų, kuriuos reikia išspręsti, visų pirma biudžetas. Man atrodo, mes galime siekti mm, paketo sprendimo ir aš siūlio biudžetą sumažinti 12 procentų iki 12,5 procentų, bet tai galėtų būti bendras kompromisas dėl viso biudžeto tarintis. Išmintinga būtų uh, kad būtų tarp komisijos tarybos ir parlamento tariamasi, ne dėl to, kad mes norime pradėti čia kokį politinį mūšį, bet tiesiog reikėtų galvoti apie viską proporcingai, ypač jeigu galvoja apie iššūkius, yra daug paraiškų, daug, daug kreipimosi iš pačio sektoriaus ir už švaraus dangaus du skirimą, bet ir už bendrą biudžetą, bendarbiavimą pagrįstiems um, mokslo tyrimams, bendarbiavimui šioje srityje. Iš tikrųjų, jeigu viską įvertinsi, visus iššūkius iš švarų Švarus dangus 2, perimas prie geležinkelio, Cezar. Proporcingumas yra. Mano manimu, aš dar įtraukiu ir laikotarpio vidurio peržiūrą. Man atrodo, tada e, visos tai e, proporcingai susidėliotų uh, ir galvojant apie transporto iššūkius, tai galėtų būti puikus kandidatas padidinimui, nes, kaip aš jau sakiau, nes švarus dangus ir, ir Cezar ir perkelimas prie geležinkelio viskas apimta. Galvojant apie švarus dangus 2, iniciatyvą ir mes norėtume nuo 2024 iki 2020 metų sutrumpinti įgyvenimą, nes tuomet suderintumėm tai su horizontas 2020 ir po to biudžetasgi po 2020 metų nuostatų tvirtinamas, bet to dar yra problema dėl um, švaros dangaus 2 ir horizontas 2020 koordinavimo, tai geriausiai, kad tai jį būtų derinama su, su horizontu. Supaprasinimas būtų labai svarbus. Uh, nes kitaip būtų dar ilgesnis pereinamasis laikotarpis, ketveri metai, e, ilgesnis nei dabar su švaros dangos pasiūlymu, tai būtų tada du JTI, mm, iš tikrųjų vienas JTI, bet e, du konkursai paraiškoms teikti skelbiami su skirtingomis finansinėmis taisyklėmis, su skirtingomis valdysenos struktūromis, skirtingomis, skirtingais nariais, skirtingais biudžetais ir tai tikrai netikslinga. Ir jau Užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad svarbiausia yra išvengti to, kad tas pereinamasis laikotarpis būtų dar ilgesnis kiekvienai programai. Man kas svarbiausia, tai kad siektumėm tokio jungtinio požiūrio į struktūrinius fondus, kad nebūtų vien tik tai kažkoks tai sąrašas, kokios būtų papildomas investicijos. Mes nenorėtumėm uh, E, tokio dalyko. Mes norėtumėm, kad būtų e, visapusiškas požiūris, bendras požiūris ir, man atrodo, komisija irgi labai to norėtų, bet pavyzdžiui, kur yra komisijos pasiūlymai dėl šios veiklos audito, tai čia būtų papildoma administracinė našta. Aš atsiprašau, mes kalbame apie techninės detalės, taigi nėra lengva viską pristatyti per 3 ar 4 minutės, juk eina kalba apie milijardus eurų. Ir pabaigai noriu pasakyti, ko mes norėtumėm, kad būtų labiau mm, valstybių narių išlaidų integravimo, galvojant apie Horizontas 2020 programą ir galvojant apie mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą ir struktūrinių fondų panaudojimą, tai čia galėtų būti tai puikus tiltas, užtikrinant sverto efektą. Mūsų požiūriu, požiūriu labai svarbu galvoti apie pinigų panaudojimo naudos gavėjų požiūriu ir kad viskas būtų, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas, kad būtų užtikrintas koordinavimas ar šarus dangus du ir horizontas. Ir ypač, kai eina kalba apie įvertinimą ir um, biudžeto įvykdymo patvirtinimą, reikėtų galvoti, kad visa tai turi būti bendras paketas. Um, mes, nori, mes norėtumėm kad kiekvienai programai konkrečiai biudžetas būtų patvirtintas, kaip įvykdytas, kad nebūtų viskas paskui e, suplakta su visų komisijos biudžetu į bendrą katlą. Dėkuoju kolegai Eller, priminsiu, jog pranešėjai turi e, 30 minučių šioms e, diskusijoms. Norėčiau taip pat pasveikinti mūsų kolegė Kolarska Babinska. Elektroniniu paštu taip pat jau esu ją pasveikinus, jinai Lenkijoje paskirta e, mokslinio tyrimų minis, mokslo ministre. Sveikiname ją ir e, jinai todėl negali dabar e, pasisakyti, o ją pakeis kolega Rubik. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Man atrodo, kad e, tai iš tikrųjų geras ženklas, rodantis, jog pasikeitimai tarp Europos parlamento ir e, tarybos vyksta puikiai. Ir manau, kad e, toks kontekstas leidžia mums su optimizmu žiūrėti į ateitį. Dabar pereiname prie naujos daugiametės programos. Ir žinome, jog šiame kontekste yra kai kurių privalumų e, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystėj. Bendras darbas yra būtinas šioje srityje sinergijos turi būti siekiama horizontas 2020 srityje, tai turi būti plėtojama ir tai jau daroma įvairiose srityse, yra Europos technologijų institutas. Jis turi bendradarbiauti su tomis bendromis įmonėmis. Ir e, manau, kad e, mūsų švietimo sistema prie to prisideda. Mes turime panaudoti pačius naujausius mokslinius duomenis ir žinias. Pačios e, patys naujausi dalykai turi būti dėstomi. Čia taip pat e, svarbu atsižvelgti ir į duomenų apsaugą, į government security. Žinome, jog e, tie duomenys yra analizuojami ir manau, kad tai yra susijęs su mūsų kai kuriais e, konkurenciniais privalumais. Jeigu norime, kad uh, kad ši programa būtų veiksminga. Žinome, kad ES daugiau negu milijardą eurų skiria e, šiai programai. Aš beje gana kritiškai žiūriu į tai, nes matau, kad administracinės išlaidos yra labai didelės ir kyla klausimas, kodėl, kodėl taip yra. galbūt e, veiksmingumo, gyvendinimo veiksmingumo aspektas čia taip pat tampa relevantiškas administracinių išlaidų padidėjimas turi būti bet kuriuo atveju toks dalykas, kurį turime aiškintis. Turime taip pat užtikrinti, kad e, kad komunikacijos struktūra tarp įvairių struktūrų, kurios bendradarbiauja horizontas 2020 srityje, būtų e, tinkamai įgyvendinama, nes tai yra labai e, svarbus dalykas švietimo generaliniam direktoriatui. Mes kaip parlamentas turime turėti vykdymo patvirtinimo atitinkamą tvarką. Čia kalba sukasi apie labai didelio masto programas. Ir komunikavimas, bendradarbiavimas su e, komisija čia taip pat yra labai svarbus dalykas. Turime užtikrinti, kad nebūtų vėluojama ir kad e, būtų realiai gyvendinamos naujosios nuostatos. Šiame kontekste Man atrodo, tos bendrosios įmonės iš tikrųjų yra e, labai svarbus faktorius. Tai taip pat svarbu ir įtrio komitetui. Tai svarbus ateičiai. Dėkoju kolegai Rubik. Paskutinis e, kalbėtojas Todorov Panajatov. Ačiū kolegos. Su džiaugsmu trumpai pristatysiu savo pranešimą dėl komisijos pasiūlymo, dėl tarybos reglamento, dėl antro, antros kūro elemento į vandenilio bendrosios įmonės. Ir čia savo pranešime aptariau keletą elementų, pasveikinau komisijos pasiūlymą dėl to, kad reikia pratesti kūro elementų ir vandenilių bendrą įmonę dešimčiai metų. Man atrodo, tai yra labai svarbi priemonė, kuri padės išspręsti problemas dėl kūro Europoje, Nuo pat įkūrimo ši bendroji įmonė, kurio elementų ir vandeninilio elementų parodė, kad tikrai tai yra labai svarbi energijos rūšis, kuri gali pateik, e, kuri su, leisti Europai užtikrinti kūro kur, tiekimo garantijas, tvarumą ir ilgalaikį augimą. Iš tikrųjų, ši bendroji įmonė komisijos 2012 metais buvo pasiūlyta pratesti, nes iš tikrųjų tai yra labai svarbus, svarbi svarbi platforma partnerystėje tarp privataus ir, vie, ir viešojo sektoriaus, leidžianti sustiprinti inovaciją šioje srityje, ypač galvojant apie MVI poreikius, um, plėtojančias technologijas. Taigi, savo pranešime aš rekomendavau, kad mm, pasiremiant konstruktyvę tą patirtimį, kaip dirbo pirmoji bendroji įmonė, reikia pratesti ją ir kitai kartai, kitam e, laikotarpiui, nes iš tikrųjų vandeninilis gali būti panaudotas kaip švarus kūras, kurio ištekliai praktiškai neriboti ir, jie, ir jis gali būti pritaikytas labai įvairiai. Dėl to tai gali būti labai svarbus sprendimai išsprendžiant visuomenės iššūkius Europos sąjungoje, užsitikrinti energijos tiekimo garantijas, sprendžiant klimato kaitos problemas ir e, užtikrinant išmanų augimą. Taigi vandenilio kūro elemento technologijų plėtra galėtų suteikti alternatyvas iš iškasiniam kūrui ir tai leistų sustiprinti ES apsirūpinimo energiją garantiją, sumažintų importą e, iš, iš, iš išorės ilgalaikių laikotarpį. Ir aišku, labai svarbu galvoti apie tvarų kūro elementų ir vandenilio technologijų plėtimą ir įdėgymą, nes, bet, bet žinoma, kad reikia galvoti apie um, tai, kad reikės platinos indijomo lytį lyčio ir kitų retųjų metalų, kurių ateityje bus labai mažai ir dėl to um, tai gali būti problema ku, e, plėtojant kūro elementus, tai yra retiai žemės elementai, indis, galis ir kiti. Ir um, todėl aš galvoju, kad reikia pasiremti um, integruotų požiūrių ir mokslo tyrimų, technologijų plėtros uh, plėtimų, ieškant alternatyvų, pakaitalų um, tų retųjų metalų um, žemės elementų. Ir, kūro elementų ir vandenilio technologijas tikrai gali būti tvarus sprendimas ateičiai. Pasiremiant pirmos bendros įmonės patirtimi, galima pasakyti, kad e, tai buvo e, tikrai pozityvus poveikis sukurtas ir darbo vietų kūrimui. 10 e, procentų vidutiniškai apyvarta išaugo Europos Sąjunga, 8 procentai buvo. Um, uh, darbo vietų sukūrimas, 16 procentų išaugo patentų išdavimas ES įmonėms dirbančioms šioje srityje. Taigi savo pranešime rekomenduoju mm, patvirtinti um, biudžeto, mm, taip pat patvirtinti tokią pačią biudžeto įvykdymo procedūrą kaip, šiai įmoniai kaip ir praeitie. Man atrodo, kad šios bendros įmonės darbo pratesimas rodo, kad tikrai yra ES didžiulis įsipareigojimas dirbti šioje srityje, tai tai yra kūro elementų ir vandenilių technologijų srityje. Ir tai tikrai m, mm, bus tikrai tvarus ilgalaikis sprendimas šiam kūro elementų ir vandenilio sektoriu ateityje ir užtikrins kad ir globaliu mastu tos technologijos bus plečiamos ir įmonės galės dirbti tvirtai. Manau, kad vandenilis bus labai svarbus ateityje technologiškai, ekonomiškai, politiškai, visuomenės požiūriu. Ne tik ES jis bus svarbus kaip energijos nešiklis, bet ir kitur, kitose regionuose. Kiekvienai šeimai tai bus svarbus elementas. Todėl aš remiu Um, antros kūro elementų ir vandenilio bendrovės įmonės darbo pratesimą, galvojant apie mokslo tyrimų ir e, technologijų darbo atverkį Europos Sąjungai, užtikrinant, kad pirmos bendros įmonės pažanga būtų toliau tęsiama. E, tokiu būdu Europos Sąjunga galės e, pasinaudoti visą naudą sukaupta šios ryties technologijose um, ateityje. Šado. Partiamo con il collega Odi. Pradedame nuo kolegos Odi. Jisai pavaduoja ponę Grostet. Tris minutės kiekvienam kalbėtojui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog ponė Grostet negalėjo dalyvauti čia, nes turi kitų įsipareigojimų parlamente. Uh, Norėčiau e, pasveikinti ponę Madurel už puikų darbą. Pasakysiu keletą asmeninių pastebėjimų. Su pirma, medici... iniciatyva dėl inovuojančių e, vaistų, EPP remia šią iniciatyvą ir šią partnerystę e, viešojo sektoriaus su farmacijos pramonė 2 milijardai eurų E, skiriama šiai e, iniciatyvai ir manau, kad tai yra gera iniciatyva. Tačiau ponė Grostėt paprašė manęs paklausti dėl 11 pakeitimo. Paklausti štai ko. Čia yra siūloma e, padidinti inovuojančių klinikinių tyrimų, sėkmingų tyrimų e, skaičių. 12 pakeitime yra kalbama apie tas ligas, kurioms skiriama, skiriama nepakankamai dėmesio ir reikėtų turbūt nekataloguoti, nedaryti tų lygų katalogo. 31 pakeitimas čia prašoma plataus dalyvavimo, mes norime, kad meistriškumo kriterijus būtų pabrėžtas. 32 pakeitimas. Čia kalbama apie prekonkurencinę veiklą iki konkurencinę veiklą. Čia mes norime inovacijų aspektą pabrėžti. 21 ir 50 pakeitimai bei 30 pranešėjas e, siūlo atsižvelgti į e, e, sveikatos ir, ir, ir, ir mokslinės grupės e, išvadas ir poziciją, tačiau ta grupė dar nedirba, todėl mes manome, kad ne, negalės būti tokios nuoraidos nuorodos, ką galvoja Europos komisija šito klausimu, mums būtų įdomu žinoti. Toliau dėl biudžeto e, sumažinimo mes neturime vienareikšmiško, vienareikšmiškos pozicijos, manome, kad tuo nusinčiamas tam tikras signalas. E, jeigu atidedamas e, biudžeto klausimas, tai, tai yra kitas dalykas. E, Mes turime būti realistai, turime stiprinti kontrolę ir auditą. Aš e, asmeniškai buvau septintos pagrindų programos e, klausimų pranešėjas ir mes e, prašėme, kad būtų sustabdytos papildomos struktūros. Dabar yra šešios bendros įmonės, bendra programa, tačiau teisinės struktūros yra labai skirtingos ir paskui tai gali sukelti tam tikrą sumaištį. Tuo tarpu e, šios e, bendros struktūros yra tam tikras pavyzdys netgi pasauliniu mastu. Tačiau kita vertus per mažai yra žinoma apie tas įmonės. Net ir parlamento nariai turbūt 9 iš 10 nežinotų, ką konkrečiai veikia tos įmonės, nekalbant apie piliečius. Aš norėčiau paklausti Europos komisijos. Komisija. Uh, pasirinko e, tarybos reglamentą kaip teisinį pagrindą. Ir su parlamentu konsultuojamasi tik tai dėl nuomonės, nėra bendro sprendimo procedūros, mes e, dirbame siekdami politinių kompromisų ir e, dabar mes atsidurėme už bendro sprendimo procedūros ribų. Man reikėtų paaiškinimo, kodėl yra Vienas dalykas, dėl kurio mūsų pozicija bus labai tvirta, ir aš kalbu kaip biudžeto komiteto narys, mūsų komitetas e, nori, kad Europos parlamentas netvirtintų šių įmonių biudžeto vykdymo, man atrodo, kad biudžeto kontrolės komiteto pranešėjas turėjo kažkokių kritinių pastabų šituo klausimu, nes komisija iš mūsų atima kompetencija, kompetencija tikrinti vykdomąją valdžią. Aš norėčiau, kad e, būtų atsižvelgta į mūsų pakeitimus ir į mūsų pastabas dėl audito, nes iš mūsų yra atimamos galios. Jūs atimate iš mūsų galės komisiją, bet ar jūs turite teisę tai daryti? Kolega Udykė. Dėkuoju kolegai Udy. Jisai kalbėjo ne tik tai kaip kolega pavaduojantis e, e, ponę Grostet, bet ir savo vardu. Dabar Orės Marija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad vyksta šita bendra diskusija tų įmonių bendrų tikslas yra naudotis bendromis technologijomis, e, kad būtų dėgiama privataus sektoriaus ir valstybinio sektoriaus partnerystė. Visą tai yra labai svarbu, kad tos bendros įmonės sėkmingai veiktų. Mes norime, kad būtų daugiau inovacijos pramonės rytyje. Toms iniciatyvoms yra jaučiamas tam tikras entuzijazmas. Bio e, pramonės sektorius yra labai svarbus. Mums būtina turėti tam tikrus patikinimus šios rytė. Mums būtina žinoti, kad mes turime atkreipti didesnį dėmesį į perdirbamas medžiagas. Turime užtikrinti reikiamą pusiausvyrą ekosistemoje, turime užtikrinti jos, jų, tų ekosistemų tvarumą. Ta apie tą minėjau kitose pranešimuose kiti kolegos. Buvo paskelbta daug iniciatyvų susijusių su šia sritimi, pranešėjas labai entuziastingai pristato savo temą. Mano supratimu, čia reikalingas horizontalusis požiūris į visas tas bendrasias įmonės. Ypač, kai kalbame apie biologinės pramonės sektorių. Mums reikia pagrindų programos, horizonto 2020 taisyklių, dalyvavimo ir sklaidos tų programų. Ir norėčiau pasakyti, pono Jodį, kad mums iš tikrųjų reikia viso to, o Europos parlamentas turi būti įtrauktas į tų programų įgyvendinimą ir sprendimus dėl jų. Mes nu, iš tikrųjų teiksime pakeitimus socialdemokratų frakcijos vardu. Tie pakeitimai bus susiję su su, su nuoseklumu tų programų, su programa Horizontas 2020. Taip pat būtinas didesnis regionų įtraukimas į tas programas, kas skatintų regionų augimą. Mums reikalingas programų įvertinimas ir jų peržiūra. Europos parlamentas turėtų turėti galimybę peržiūrėti šias programas. Mes manome, kad tai galėtų būti puikiai iniciatyva, didžiulė proga. Europos parlamentas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 dėl tai klausimų susijusių su biologinės pramonės sektorių bendraja įmonė ir su, švar, ir su švarus dangus 2. Mes išklausėme pranešėjo nuomonę mūsų aptariamą temą. Pritariu tam, kas buvo pasakyta. Be abejo, labai svarbu, kad galėtume pasitelkti tas pagrindų programas ir kad galėtume remtis horizonto 2020 iškeltais tikslais. Norėčiau pasakyti, jog sutinku su pranešėjų nuomonė tokia, kaip mes ją išgirdome, tačiau norėčiau pabrėžti štai ką. Daug kas kalbėjo apie sverto efektą, bet kad pasiektume tikro sverto efekto ir kad sukurtume daugiau darbo vietų, reikia imtis veiksmų, apie tai kalbėjome aptardami horizonto 2020 programus, reikia koordinuoto planavimo ir geresnės koordinacijos. Ir iš tikrųjų reikia numatyti bendrą koordinavimą. Turėtume apžvelgti visas turimas galimybės e, skaidrumą ir atvirumą. Turime įsitikinti, kad vyksta keitimasis nuomonėmis dėl to darbo, kurį mes visi čia dirbame. Taip pat vyksta diskusijos dėl horizonto 2020. Būtina numatyti geresnės galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Turime e, įmonėms e, numatyti geresnės galimybės dalyvauti šiuose programuose, būti jų dalimi. Tai jau kalb... apie tai kalbėjo keletas kolegų. Be abejo, iššūkio ateityje bus ir Europoje, ir kitur pasaulyje. Visą tai bus susiję su mūsų tvarumo pasirinkimais. Jeigu pasirenkame biologinį procesą tam tikroje srityje, tai tai gali būti ir teisingas pasirinkimas. Mes, e, Šios pastabos yra susijusios su klausimu, kai buvome susirinkę išklausyti, pavyzdžiui, kaip galima miško atliekas panaudoti. Be abejo, būtini pasikeitimai, daugelis ryčių būtina geriau pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias turime. Su, galiu tik pritarti pranešėjams ir paskui galėsime pateikti detalesnių siūlymų. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Dėkui, pani předsedkinė. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti štai ką. Negaliu kartoti to, ką sakė kolegos, bet norėčiau pasakyti, kad esame e, sukaupę patirties iš septintosios pagrindų programos ir dėl to lengviau yra planuoti horizonto 2020 įvairius aspektus. E, programa tai buvo sėkminga čia nebus didelės administracinės naštos. Tai dėl vandeninių ir Excel bendrosios įmonės esu įsitikinęs, kad jau yra sukaupta tam tikros patirties, kuri yra labai svarbi. Kai dėl septintosios pagrindų programos, ten administracinės naštos buvo žymiai daugiau, dauguma įmonių tiesiog atsisakydavo tų iniciatyvų, nes manė, kad tai reikš joms pirmiausia didžiulę administracinę naštą. Kita vertus, labai svarbu, kad būtų tos programos tinkamai kontroliuojamos. Kaip sakė kolegos, mums labai svarbu yra turėti galimybę atlikti peržiūrą, ir įvertinti vienos ar kitos programos sėkmingumą. Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė irgi yra labai svarbus dalykas, kuris gali padėti vystyti įdomią mokslo tyrimų veiklą. Kaip šešėlinis pranešėjas padarysiu viską, ką galiu, kad galėtume užtikrinti, jog tos išmoktos pamokos iš septintosios mokslo trimų pagrindų programos bus tinkamai įgyvendintos. Kai dėl vandenilio bendrosios įmonės, tai to galėčiau pasakyti, kad irgi darysime viską, kas įmanoma, kad būtų pasiektas sutarimas, sutinkamai su horizonte 2020 numatytais tikslais. E, mokslo tyrimai turėtų būti nukreipti kaip galima labiau E, į sprendimų ieškojimą, darysime viską, kas reikia. Esu įsitikinęs, kad Horizontas 2020 yra esminė programa tam, kad galima būtų plėtoti mokslo tyrimus valstybėse narėse. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Grazie, la parola ora. Dėkuoju. Dabar žodis e, kolegai Brazina. E, Ačiū pirmininkė. Kaip šešėlinis pranešėjas dėl to paties pranešimo, dėl vandenilio kūro elementų. Norėčiau pabrėžti, kad turime tęsi, tęsti tai, ką pradėjome su septintaja pagrindų programa, kadangi šios technologijos yra daug žadančios. Reikia tik tai galvoti, kaip pagerinti mm, energijos gamybos efektyvumą ir veiksmigumą. Ir reikia galvoti apie tai, kas būtų svarbu, pavyzdžiui, dėl išmaniųjų tinklų, ką būtų galima padaryti, pavyzdžiui, su um, energijos saugojimu galbūt vandenilio kūro elementai būtų sprendimas, papildantis kitus sprendimus, pavyzdžiui, vandens ir kitos energijos. Reikia nepamiršti įvairių aspektų. Vandenilio ir kūro elementų sritis kol kas e, yra labai tuščia verslo prasme, nes neturime kol kas e, stipresnių įmonių dirbančių šią srityje. Pažiūrėkime, pažiūrėjau, į um, švaraus dangaus iniciatyvą. Čia mes turime rimtų partnerių, kurie gali prisidėti finansavimu. Tačiau kūro elementai kol kas yra dar tik tai besiformuojanti veiklos rūšis, um, besiformuojantis e, veiklos laukas. Um, taigi aš manau, kad gali būti įvairių problemų, pavyzdžiui, ir dėl bendrofinansavimo užtikrinimo iš pramonės pusės. Aš pritarčiau kolegoms ir tikrai galvočiau, kad mm, reikėtų ieškoti būdų mm, išspręsti septintos pagrindų programos e, problemas ir galvoti, kaip judėti į priekį, ypač šioje srityje, kadangi jį yra tiek daug žadanti. Kolega Prodi, prego. Ačiū, panas Prodi. E, e, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėjau padėkoti pranešėjams bei šešėlinėms pranešėjams, kalbėjusiems prieš mane. Norėjau labiau pasisakyti apie švaros dangaus iniciatyvą. Esu šešėlinis pranešėjas šioje srityje. Kas galėtų turėti tokį tikslesnį pramoninį identitetą? Manau, kad būtent dėl laikotarpių nereikėtų prisirišti prie horizonto 2020 programos. Reikėtų pasirinkti tokius laikotarpius, kurie būtų susiję būtent su ta pačia švaraus dangaus iniciatyva. Tad reikėtų pabandyti išsaugoti turimą pramoninę struktūrą, o todėl, mano supratimu, būtų išmintinga atkreipti dėmesį į apsirūpinimo grandinę. Tai yra labai svarbus dalykas, nes galėtų būti ta priemonė, kuri padėtų sujungti mažas ir vidutinės įmonės ir įtraukti jas į šių projek iš projektų sritį. Nes tos įmonės dažnai turi labai specifinių žinių, jos dažnai būna mažytės, bet žinios turimus yra labai specifinės ir labai naudingos. Tad manau, kad būtų naudinga tas įmonės įtraukti į tą ateities judėjimą, nes jiems būtų naudinga turėti kontaktus su pramonės įmonėmis. Visą tai leistų labiau judėti pirmin, pasiekti spartesnių rezultatų, įtraukiant mažas ir vidutinės įmonės. Be kita ko, labai svarbu, kad galėtume padėti toms įmonėms, kurios, toms bendroms įmonėms, kurios yra labai specifinės, jos sustiprina tą visą pramoninį audeklą. Ir šio aspekto svarbos negalima pamiršti. Grįžtų prie apsirūpinimo grandinės klausimo. Jis yra iš tikrųjų labai svarbus. Tai tiek būtų bendrai norėjau pasakyti svarbiausia tai, kad labai svarbu, kad Europos tas ramoninis audeklas sulauktų tam tikro sutvirtinimo, padrasinimo, kad e, tos pramonės struktūros galėtų aukti. Tiek vystantis pramoninių požiūrių, tiek e, visais kitais požiūriais. Dėl to pasiūlysiu pakeitimų, kurie bus būtent nukreipti šią linkme, o tai galės suteikti desnio pasitikėjimo pramonės įmonėms. Dėkuoju, dabar žodis kolegai Karvalijo. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjams už jų pranešimų projektus, už jų atvirumą, už jų bendradarbiavimą su visais kolegomis. Taip pat norėčiau pasveikinti komisiją, parengus e, šios pasiūlymus. Ir dabar norėčiau išsakyti keletą bendro pobūdžio pastabų dėl visų bendrų įmonių. Mano nuomonė, čia kalbame apie patį svarbiausią elementą, kuris galėtų užtikrinti ES atsigavimą, ES pramonės konkurencingumą Mm, investicijas į mokslo tyrimus, technologijų plėtrą, nes tai yra nepaprastai svarbu, svarbu galvojant apie ES mm, tolesnę ekonomikos raidą. Nei dabar pažiūrėtumėm į uh, Um, pastarojo laikotarpio mokslo tyrimų rezultatų lentelę, mes matome, kad pramonė um, at, atstatė investicijų lygmenį, um, kuris buvo sumažėjęs po 2008 metų ir nuo 2004 metų pirmą kartą mes vėl turime tokią situaciją, kur pramonė užėmus yra lyderės pozicijas mokslo tyrimo ir technologijų plėtros rytyje visame pasaulyje, aš tai paminėsiu Volkswagen. Uh, kompaniją. Ir ateityje mes turime išsaugoti tokį lygmenį, kad, kad mūsų gerovė, mūsų socialinė gerovė Mm, būtų išsaugota ir tai tikrai priklausys nuo to, kiek mes imsimės lyderio vaidmens įvairiose srityse - automobilių pramonėje, aeronautikoje, chemijos pramonės srityje. Vis tik tai kai kuriuose kitose srityse mes atsiliekame. Mes žinome, kad MVI yra labai svarbios, tačiau reikia galvoti apie visą grandį, tiekimo grandinę, apie visas grupuotės, apie tai, kad MVI irgi turi būti integruotos ir mokslo tyrimų centrai yra nepaprastai svarbus, užtikrinant Europos ateitį ateitį. Tai labai noriu atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad mes kalbame apie tai, kas yra nepaprastai svarbu Europai. Praeitie mm, buvo sumažėjęs pramonės dalyvavimas pagrindų programoje, dabar jis išaugo ir e, biudžetas e, eina į pabaigą, mes turime vis tik tai apie tai galvoti ir turime subalansuoti biudžetą, galvoti apie visas jungtinės technologinės iniciatyvas. Ir mano pagrindinė rekomendacija būtų tokia turime kiek galima labiau supaprastinti taisyklės ir iš, išlaikyti ta, tas taisyklės subalansuotas e, iš vieno laiko tarp į kitą, kad e, pramoniai nebūtų didžiulio pasikeitimo palyginti praeitą laiko tarp su būsimų laiko tarp. Aišku, visą tai reikia derinti ir su horizontu 2020, reikia daugiau skaidrumo, reikia didesnio atsiverimo naujiems dalyviams, reikia tos pačius principus taikyti, kad dalyvavimas būtų atvertas, išplėstas, kad būtų daugiau įtraukta naujų dalyvių ir ekspertų. Uh, Taip pat reikia galvoti apie sinergijos užtikrinimą su struktūriniais fondais. Tai yra nepaprastai svarbu galvojant apie visas programas e, Horizonto 2020. Tačiau čia mes kalbame apie stambius pramoninius projektus. Tai yra dar svarbiau. Tai būtų tokios mano bendro pobūdžio pastabos dėl visų jungtinių technologinių iniciatyvų. Dėkuoju kolegai, kolegai Karvalio, dabar kolegai Vicky Fordą.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 Labai ačiū. Atsiprašau, aš turiu tarp dviejų komitetų žongliuruoti, nes trialogas dirba, bet iš tikrųjų čia mes dirbame labai intensyviai ir visi komitetai intensyviai labai dirba, kadangi kadencija artėja į pabaigą. Ir mokslo tyrimai, technologijų plėtra yra labai svarbis rytis, tai aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu dirbti ir dėl šių teisės aktų, ir, ir dėl kitų Toliau dėl laiko pasirinkimo noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad tie sprendimai, kurie yra bendro sprendimo procedūroje, ne, neįstriktų kokiuose tai mūšiuose. Mm, reikia pasirūpinti, kad dėl viso paketo būtų susitarta, kad tikrai bendro sprendimo procesas nestriktų irgi. Dabar dėl bendro, mm, bendrų elementų dėl to, kad visas biudžetas yra apkarpytas, e, kad mm, tas apkarpimas vienodai turi būti taikomas e, visoms jo tai. Aš girdėjau, kaip ponia Karhai, Kar, Karvalijo sakė, kad mm, daugiau iš pramonės sektoriaus ateina pinigų irgi į, į tas programas. Manau, kad tai yra irgi labai svarbu, bet vis tik tai nesu tikra. Uh, kad reikėtų vienodai apkarpyti finansavimą čia visose sritise, kaip kad buvo atsižvelginti tai, kaip, horizo, kaip, kaip horizonto 2020 pinigai buvo sudėlioti ir kaip komisijos, koks buvo pasiūlymas tarp šitų visų jungtinių iniciatyvų reikėtų labiau viską paderinti. Dabar dėl švaraus dangaus iniciatyvos, dėl audito ir vertinimo, kaip jį būtų galima atlikti, kad uh, galbūt tai techninis dalykas, bet vis tik tai tai svarbus dalykas, kas rūpinsis metodika ir auditu, kad tikrai dalyvaujančios įmonės galėtų išsaugoti ir savo veiklos konfidencialumą, kiek tai reikalinga, manau, tai apie tai reikėtų pagalvoti. Dabar dėl naujoviškų vaistų iniciatyvos labai svarbu, kad šis darbas papildytų CPT2 programą, nes ir, yra dar, dar, tam tikras darbas ir vienoje programoje atliekamas, ir kitoje programoje, ir svarbu, kad tos programos viena kitą papildytų. Dėl kvotų, kiek darbo gali būti atliekama trečiose šalise, kai kuriuose srityse mūsų tikslas iš tikrųjų yra uh, galvoti apie naujos kartos e, e, lygų gydimo variantus ir kartais tai gal veikia tik tai trečiose šalise, tai gal nereikėtų to riboti ten, kur tai gali potencialiai duoti naudos visą Europai. Galbūt kažkuris darbas turi būti atliekamas trečiose šalise, pasiremiant jų sukauptą patirtimi. Tai e, reikia galvoti ir apie tai, kas naudinga Europai, ir apie tai, kas turi būti atliekama trečiose šalise. Mm, toliau dėl um, bandymų, klinikinių tyrimų, tai um, aišku, jeigu eina kalba apie labai individualizuotus gydimo būdus, galbūt ne visuomet jie yra komerciškai patrauklus, reikia galvoti apie tai, pavyzdžiui, 16 genotipų uh, uh, atradimą Alzheimerio atveju, tai iš tikrųjų spūdinga, nebūtinai galbūt tai labai būtų komerciškai artima rinkai, tai į tai reikia įvertinti irgi. Uh, Ir galvojant apie mokslinės komisijos įtraukimą, turime pasirūpinti, kad tai būtų padaryta taip, kad būtų atsižvelgta į jų požiūrį, bet gal nebūtinai sukuriant dar vieną administracinę, biurokratinį kažkokį tai, pa, pa, kažkokią pakopą elementą, reikia apie tai galvoti. Ir apie mm, prieinamumą, įperkamumą, finansinį prieinamumą. Tai irgi reikia turėti omenyje, kad mm, vėlgi nebūtų biurokratinės kliūtis sukurtos, kad iš tikrųjų reikia galvoti apie tai, kad, kad tai, kas bus sukurta kaip gydimo metodas, kad tai būtų paskui įperkama, prieinama. Ačiū. Jo. Kolega Kančian, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams. Manau, kad turime pripažinti, jog bendrų įmonių sistema PPP yra geras būdas įgyventi didelio masto ir svarbius projektus. Keletą žodžių apie švarų dangų ir bendras įmonės. Norėčiau pasakyti, jog remiu e, šias iniciatyvas. Toliau pastebėjimas dėl biudžeto. Manau, kad biudžeto apkarpimai galėtų sumažinti e, bendrų įmonių e, privalumus. Toliau valdymo aspektas. Pirmas dalykas, aš manau, kad e, komisija turi atsižvelgti į tai, kad e, švaraus dangaus valdymo metodas pasiteisino, rezultatai buvo geri. Ar komisija nori peržiūrėti tą modelį ir jeigu tas modelis e, bus keičiamas, tai gali pažeisti tam tikrą pusiausvyrą ir gali būti įvairių problemų dėl to. Toliau kalbant apie privačias ir viešasias e, lėšas, bei užimtumo aspektą šiame kontekste. Galbūt e, komisija galėtų čia pagalvoti taip pat apie tam tikrus politinius įsipareigojimus. Ir toliau e, leverage sverto e, aspektas. Turime taip pat suprasti, jog e, šioje srityje galbūt būtų tikslinga pagalvoti apie e, paskolas. Dėkoju. Dabar kolega Kukovič. Sedujoča. E, res e, je, da je naš. Dėkoju. Europoje esminis klausimas yra štai koks. Kaip galėtume būti konkurencingi, lyginant su lygusiomis pasaulio šalimis. Dėl to būtina remtis jungtinė technologinė iniciatyva bei privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė. Būtina, kad kuo daugiau įmonių ir kuo daugiau piliečių žinotų apie tai. Taip pat Jeigu kalbam apie bendras įmonės, e, jeigu naudojame tam tikras savokas ar santrumpas, e, piliečiai ne visada supranta, ką tai reiškia, deputatams ne visada tai yra aišku, nes ir mums e, tai yra iš tikrųjų tos iniciatyvos, kurios yra toli nuo čia, būtina, kad žmonės galėtų suprasti, apie ką čia kalbama. Būtina, kad viskas būtų išdėstyta labai aiškiai. Ši platforma turi suteikti tam tikrą uh, pagrindą mažoms ir vidutinėms įmonėms, bei ką tik susikūrusiams įmonėms, kurios atsirado šios krizės metu, kadangi tos krizės metu atsirado daug įmonių besirimenčių inovacijomis. Svarbu to neužmiršti. Gracias, prezidente. Dėkuoju. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui ir e, pasveikinti jį kalbant apie kūro elementus ir vandenilį, aš pasisakyčiau už atvirumą šioje srityje. Nemanau, kad e, čia turėtų kilti problemų dėl konfidencialumo. Skaidrumas turi būti užtikrinamas. Turime užtikrinti taip pat peržiūrą praėjus pusiai laikotarpio. Parlamentas turėtų tai daryti, kaip ir siūlo pranešėjas. Turime taip pat atsižvelgti į tas problemas, kurių gali kilti. Turime taip pat nepamiršti perdirbimo aspekto. Kitaip sakant, aš sutinku su to, ką sako pranešėjas. Mums reikia stabilumo. Partnerystė turi padėti mums daryti pažangą mokslinių tyrimų pritaikymo srityje. Sinergija čia taip pat yra labai svarbus e, dalykas. Šiandien iš ryto mes kalbėjome apie vandenilio elementus, apie kūro elementus. Žinome, kad yra konkurentų Kinijoje ir Japonijoje dirbančių labai greitai šiuose sektoriuose. Manau, kad e, e, šis pranešimas parengtas labai tinkamu laiku. Tai, ką siūlo pranešėjas, e, man atrodo racionalu. Aš pritariu tam. Dėkuoju. Dabar žodis komisijos atstovams. Merci, madame la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia. Pirmiausia, noriu pasveikinti visus diskusijų dalyvius už tai, kad šį paketą taip uh, reikšmingai paremė. Uh, kolega Heller yra teisus, būtent taip reikia spręsti šis, šias problemas. Aš taip pat džiaugiuosi tuo, kad buvo pritarta svarbiausiams projektų principams. Buvo kalbama apie lyčių pusiausvyrą, apie atvirą prieigą, apie skaidrumą bei prieinamumą naujiems e, subjektams įsitraukiantiems į juos. E, kuriamas toks savotiškas, iš pradžių buvo kuriamas tarytum toks klubas, kuris buvo kankamai uždaras ir tai nebuvo labai gerai. E, Sulaukime paramos su paprastinimui ir aiškesniam išdėstymui visko, kas ir kaip diskusijose. Dabar norėčiau pasakyti porą bendro pavučio komentarų ir paskui vieną kitą labiau specifinį. Kai dėl bendrų komentarų mes Europos komisijoje pateikėme tuos uh, siūlymus dėl tos antros kartos jungtinės technologijos iniciatyvos. Mes tenkėmės geriau harmonizuoti turimus e, jungtinių technologijų iniciatyvos modelius. Taip pat dirbome tam, kad nebūtų persidengimo tarp tų bazinių tekstų ir e, pagrindų programų tekstų. Mes pasirinkome deleguotojų aktų sistemą, nes kitaip galėtume sukelti grėsmę tam teisiniam tikrumui, kurį pavyko sukurti. E, dabar dėl 209 straipsnio mes pasimokėme iš tos pirmos kartos jungtinių technologijų iniciatyvos, matėme, kad ten buvo biurokratijos, didelė administracinė našta, nebuvo pakankamai numatyta privataus ir viešojo uh, sektoriaus partnerystės. Taigi, naujame finansinėme e, reglamente yra numatytos naujos nuostatos, 109 straipsnis, kuris yra būtent ir surašytas šiam tikslui, kad situacija keistųsi gerą. 50 e, procentų sumažėjo administracinių nuostatų apskritai, yra numatytos atskiros nuostatos personalo valdymui ir taip toliau ir panašiai, yra numatyti žymiai geresni modeliai, kuriuos reikėtų įgyvendinti. E, taigi, finansinio reglamento 16 straipsnė yra pasakyta, kad biudžeto e, diskusijos turi tęstis. E, Visą tai sukuria tam tikrų abejonių. Kolegos apie tai kalbėjo ir uh, biudžeto, kontro, biudžeto kontrolės komitetas apie tai kalbėjo. Bet norėtume išsklaidyti tas abejonės. Iš tikrųjų, kalbėdamėsi su jungtinių technologijų iniciatyvų direktoriais ir atitinkamais sektoriais, mes gavome jų patvirtinimus raštu, kad jie visiškai remia 209 straipsnio naudojimą, suprasdami, kad jeigu būtų reikėję vėl um, naudotis 208 straipsnių, kuris yra nepaprastai sudėtingas ir biurokratiškas, iš tikrųjų tai tinkamas reguliavimo agentūroms, o ne privatos ir viešojo sektoriaus partnerystės įmonėms. Tai būtų papildoma našta jiems, jau nekalbant apie tai, kad už, užsivilkintų visas institucinis procesas, po to gali būti, kad mm, ne, nesugebėsime visų tų terminų laikytis iki e, parlamento rinkimų. Taigi mes norėjome išvengti bet kokios naujos papildomos administracinės naštos sukūrimo. Ir aš mm, galvoju, kad kad tai, ką sakė parlamentarai dėl papildomo priežos institucijų, struktūrų kažkokių kūrimo, tai gal irgi reikėtų to vengti, reikėtų vengti taip pat ir atsiskaitimo prievolių e, didinimo, nes tikrai tos struktūros, jo tai jį turėtų išlikti pakankamai paprastos, aiškios, mes tenksime padėti jiems dirbti ir atsiskaitimo prasme, kad galėtų jos ataskaitas tinkamai pateikti. Biudžetas taip, aišku, tai yra kritinis klausimas, lemiamas klausimas. Inovacijos yra labai svarbus dalykas Horizonto 2020 programoje ir mes tengiamės iš tikrųjų tą, tą kryptimį dirbti, nors šia inovacijų nėra, iš tikrųjų tęsiamas darbas toliau. Ir aišku, labai svarbus sverto efektas, privatus sektorius būtent turi daugiau investuoti į mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą. Todėl mm, mes taip norėjome įdėkti tą mm, naują savoką prie šios partnerystės, tos papildom, papildomi veiksmai, papildomi veiksmai vykdomi a, a, prie to JTI bendro plano. Ir e, turime biudžetą ir dabar, jeigu žiūrėčiau į Korepero praeitą savaitės diskusijas, tikrai jos padrasnančiai nu, nuteikia, nes tai labai artima komisijos pirminiam pasiūlymui, konkrečiai, kad biudžetas liktų nepaliestas ar mažinamas labai nedaug, tik tai dviem jo tai, tai yra galbūt tik tai vaistų iniciatyvai. tikrai labai nedaug būtų mažinamas biudžetas dabar, kaip ponia Karvalijo, ponas Eller, ponės kalbėjo apie ryšius su struktūriniais fondais, kol kas nėra tokių nuostatų, kad, tie, kad tos dvi priemonės veikt, yra nuostatos, kad veiktų tos priemonės kartu. Administracinės nu, išlaidos yra maždaug 5 procentai. Dar porą žodžių dėl um, specifinių iniciatyvų, dėl novatoriškų vaistų iniciatyvos, tikrai čia yra didžiuliai socialiniai poreikiai. Mes norime mm, naują pramonę pritraukti, besiformuojančią medicinos pramonę. Taip pat mes norime galvoti ir apie e, individualizuotas gydimo priemonės. Tai biudžetas čia labai svarbus. Toliau, aišku, vis ryšiai su kitais elementais, visuomenės iššūkiai, tai yra labai gerai. Mes nenorime, aišku, kad kad patariamųjų struktūrų tik daugėtų, reikia aiškiai apibriežti jų vaidmenį. Dabar dėl pagrindinių veiklos rezultatų indikatorių mes siūlytumėm į delegavimo sutarimą tai perkelti ir pabaigai reikėtų pasirūpinti, kad nebūtų komitologijos labai sudėtingos, kur valstybių narių atstovų grupėm vien tik tai būtų sutės vaidmuo. Dabar dėl švaraus dangaus 2, ten Eleriui galiu suteikti pati įsitikinimą, kad tikrai nauja, naujas laikotarpis sudarytas su horizontu 2020 ir dabar mm, kvietimas suteikti paraiškas, konkursas yra iki 2020 metų numatytas tik tai. Eina, aišku, galbūt dar platesnės būtų diskusijos dėl biudžeto eilučių. Ir dėl Excel paskutinės iniciatyvos, ką aš norėčiau dar pasakyti, norėčiau patikinti jūs, kad tikrai nukrypti leidžiančiosios e, nuostos bus tikrai tik minimalios, labai minimalios, labai maksimaliai apribotos, tik tai kai kuriuoms MVI. Ir, aišku, dėl administracinių tikslų, kas, ką ponas Riubik minėjo, tai taip ir bus. Ačiū už jūsų dėmesį ir, aišku, e, mano kolegos ir aš labai mielai atsakysiu jums į tolesnius techninius klausimus. Dėkuoju. Pirma, prieš suteikdama E, žodį pranešėjams, dar suteiksiu žodį ponui Odi, kuris norėjo papildomą klausimą pateikti. Ačiū. Noriu tik tai atkreipti Europos komisijos e, dėmesį į biurokratijos aspektą, patvirtinant e, biudžeto vykdymą biudžeto patvirtinimo procedūra neturi būti biurokratiška, juk e, vykdomasis direktorius turi atvykti, pasikalbėti su e, pranešėju, paskui būna antrasis balsavimas parlamente, o paskui e, audito rūmai patikrina kaip ir bet koks auditorius viską. Aš norėčiau paklausti vykdomų direktorių ir dalyvaujančių įmonių atstovų, kodėl dabar e, viešosios atas, viešosios apskaitos principai čia yra taikomi, nes tai sukelia visą tą biurokratinę naštą. Aš pripažįstu, kad finansinis reglamentas galbūt nėra pakankamai aiškiai e, suformuluotas, tačiau e, jeigu 2 milijardai lėšų yra skiriama, e, turint omenyje, kaip viskas vyksta, man atrodo, kad politinių požiūrių tai nėra priimtina ir reikėtų gilios diskusijos šito klausimu. Allora. Dėkuoju. Dabar žodis e, kolegai Maturel penkioms minutėms. Muchas gracias, presidenta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti tik tiek, kad dėkuoju visiems kolegoms, ačiū Europos komisijos atstovams, ačiū visiems kurie išsakė savo komentarus. Aš juos pasižymėjau ir juos atsižvelgsiu. Ačiū tiems, kurie minėjo iniciatyvinį pranešimą. Bet tą pranešimą, kurį rengiu dabar. Pasižymėjau visus jūsų komentarus ir manau, kad iš tikrųjų nesunku bus atsižvelgti į tuos pakeitimus, kuriuos kolegos pasiūlys. Jų dėl jų dar reikės, ko gero, e, dar e, dėrėtis dėl jų, bet viskas yra įmanoma. Dar reikėtų paminėti skreidų dalykus. Pirmiausia, biudžeto sumažinimą. Biudžetas neturėjo būti mažinimas šiaip apskritai, tačiau atsitiko taip, kad taryba pasiūlė tokį sumažinimą, mes diskutavome apie kompetencijos centrus ir panašiai. Ir tenka konstatuoti, kad ne mes turėjome atlikti tuos mažinimus, tačiau į situaciją atsižvelgti teks. 185 straipsnių yra remiamasi, kai kalbama apie privataus ir viešo kapitalo partnerystę. Daugelis pranešėjų minėjo tai, jog jie labiau būtų norėję pabrėžti dalyvavimo projektuose taisyklės. Tai yra numatyta susitarime ir Europos parlamentas dabar turi didesnę sprendimo galę dabar, negu turėjo ją dėl pirmosios kartos jungtinių technologijų iniciatyvos. Dabar galima pasitelkti deleguotosius aktus. Europos parlamentas turi didesnę galę negu, kaip sakėme, tos jungtinės technologijų iniciatyvos pirmąją kartą vyko apsikeitimas nuomonėmis ir norėčiau priminti, kad jau yra vykusios ilgos diskusijos dėl jungtinių technologijų iniciatyvos, kai buvo aptariamas horizontas 2020. Dabar bandome grįžti prie tų diskusijų išvadų atsižvelgti jas nuosekliai ir atspindėti jas pagrindų programuose. Pasižymėjau kolegos jūsų visų komentarus. Turėsime toliau diskutuoti su taryba bei Europos komisija tam, kad galėtume pasiekti kompromisu, kuris mums visiems tiktų. Dėkoju. Kolega Van... Dėkoju, kolega Van Nistelroj. Dėkuoju, pana pirmininkė. Man atrodo, kad e, turime kartu kalbėti apie JTI ir apie e, privatų, privačią ir viešąją partnerystę, nes e, parla, parlamentas turi kalbėti apie biudžeto vykdymo patvirtinimą ir visas finansinės problemas, kurios su te susijusios. Kolega pabrėžė e, pramonės aspektą. Man atrodo, kad tai teisinga. Mes turime sukaupę daug žinių ir e, ir technologijų, tačiau uh, ne viskas daroma, kad ES konkurencingumas iš esmės e, padidėtų ir kad keistusi tendencijos. Jeigu jeigu norime, kad pramonė dalyvautų aktyviau, tai turime būtinai sieti tai su uh, eksporto galimybėmis. Ponas Tajani kaip tik tai yra pateikęs konkrečių pasiūlymų šitais uh, klausimais. Ir uh, kovo mėnesio vadovo taryboje bus kalbama apie investicijas ir ES konkurencingumo stiprinimą. Aš manau, kad uh, komunikacijos e, strategija turi būti tinkamai užtikrinama šioje srityje. Šiandien kalbėjome su regioninės e, komisijos atstovais ir e, kalbėjome apie jos pateikiamą nuomonę. Regioninė komisija nenori, kad būtų silpnami regioniniai projektai. Kalbant apie biotehnologijomis besiriamenčius e, projektus, turime nepamiršti, jog tai yra dalykai, kurie daro didelį poveikį valstybėms, ypač naujosiams e, valstybėms. Šie projektai leidžia padėti kaimo vietovės ir regionus ir įgalina taip pat geriau panaudoti struktūrinius fondus. Šiaip dėl kitų aspektų aš pritariu tam, kas buvo pasakyta diskusijos. Turime veikti kartu. Dėkuoju dabar kolega Eller. Um, in the end, what we are going to... Galų gale, ką mes darysime Mm, yra praktinis aspektas ir politinis aspektas. Jeigu pradėsime nuo politinio aspekto, norėtumėm, kad komisija ir taryba norėtų traktuoti tai kaip sutarimą dėl viso paketo tam reikėtų tam tikro lankstumo iš komisijos ir tarybos. Bet pranašumas būtų praktiniu požiūriu, nes jeigu būtų tik konsultacijų etapas ir delega, deleguoti aktai, turint omenyje, kokia visa struktūra, būtų sunku mm, visą paketą patvirtinti iki balandžio. Tai aš manau, kad Jeigu mes visą tai paimtumėm integruotai kaip bendrą paketą, rastumėm greitą sprendimą, kokia būtų struktūra, kaip viską aptarti. Tai aišku, supaprasnimas, vertas ir valdysena. Ir paskui, aišku, turėtumėm biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros aspektą. Tai aš manau, jeigu laikytumėmės tos struktūros, tai reikėtų visų pirma diskusijų tarp pranešėjų ir diskusijų su taryba ir komisija. Uh, Praktiškai žiūrint į biudžeto įvykdymo patvirtinimo aspektą, tai jau buvo sutarimas finansinėse reglamentuose, tuomet parlamento pozicija nedominavo, bet Džekment tai aišku žino, kad e, teisingai reikėtų elgtis, reikėtų atskirai paimti tą šių e, iniciatyvų biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir taisyklės atitinkamai pritaikyti tam, kad nebūtų sudėtinga. Būt, jeigu būtų viskas apjungta, sujungti būtų labai sudėtinga. Būtų galima atskirti tas iniciatyvas paimti atskir, bendras įmonės paimti atskirai, atlikti e, su paprastesnį biudžeto vykdymo patvirtinimą, bet vis tik tai išorės biudžeto vykdymo patvirtinimą. Mes galvojame, kad Taip neturėtų būti taryboje, neturėtų būti komisijoje, neturėtų būti viskas sukarpyta pagal atskirus, atskiras įmonės, kaip atskiri pranešėjai pas mus yra. Ir pavyzdžiui, dėl švaraus dangaus iniciatyvos noriu pasakyti, kad čia transporto sričiai skirtas biudžetas tikrai išbarstytas yra ir E, Cezar ir Shift to Rail, pereimas prie geležinkelio, te, e, technologijų parengtumo lygmens visos tos, visi tie elementai yra ir e, mokslo tyrimai paremti bendradarbiavimu. Visą tai reikia finansuoti. Taigi eina kalba apie, apie proporcingą biudžeto paskirstimą, bet aišku yra ir visą apimantis strateginis klausimas, ar mes paliekam, ar viską, visus kiaušinius sukranam į vieną pentinę, ar paliekam ir kitom pentinėm galutiniam. Tai reikėtų tokių e, išsamių diskusijų su taryba ir komisija, visapusiškai e, galvojant, kad nereikėtų mm, atskirai išmėtyti visko skirtingus e, dokumentus ir paskui kovoti dėl kiekvieno. Man atrodo, kadangi yra bendri apkarpimai, tai reikėtų pažiūrėti, kaip tai atsispindės vis biudžetuose kiekvienai JTI ir kiekvienai partnerystė privataus viešo sektoriaus. Aš manau, kad reikėtų žiūrėti apie tas proporcijas, bendrai viską vertinti ir tada tada galėtume, manau, eiti tą kryptim, kad visą tą paketą patvirtintumėm iki balandžio. Aišku, mm, bus dar problemų tarp institucijų dėl pozicijų ir aš noriu pasakyti, kad tikrai tikiu, kad komisija labai gerai padirbėjo, ta prasme, kad e, pasimokė iš tarpinės peržiūros ne vien tik tai mes nuolat skundžiamės, tai yra gerai, aš manau, kad šiuo kartu galime ir nesiskūsti, nes pasiūlymas yra geras. Ir manau, kad reikia bendro pranešėjų, šešėlinių pranešėjų e, susitikimo. Uh, Um, Anasikį aš pateikiau EPP visus pasiūlymus bendrai, um, horizontaliai viską sudėliojau. Manau, kad uh, gali būti problema, jeigu kiekviena frakcija turės skirtingus šešėlius pranešėjus, kurių kiekvienas rūpinsis gal tik tai viena, dvi, uh, dvimi ar trimis jo tai jį, bet nesitars dėl kitų. Man atrodo, tai irgi reikia galvoti apie diskusijų struktūrizavimą parlamente, nes galėtume visi kartu susitarti dėl principinės linijos. Ir paskui, jeigu ir taryba komisija pritartų, pritartų tokiai minčiai, tai manau jau sausi, gal, vasarį galėtumėm diskutuoti bendrai, apjungtai vis, vis, visą tą klausimą ir deleguotus aktus paskui ir viską galėtumėm užbaigti iki kovo. Aš manau, kad tuomet turėtumėm susitarimą dėl viso paketo. Ačiū. Grazie. La parola kolega. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Rubik. Dėkuoju, e, pana pirmininkė. Manau, kad e, Praktiškai viskas buvo pasakyta. Norėčiau padėkoti komisijai už puikų bendradarbiavimą. Man atrodo, jog mes e, pasirinkome tinkamą struktūrą šio klausimo nagrinėjimui ir manau, kad prisidėsime prie užimtumo ir prie ekonomikos augimo. Dėkuoju. Kolega Panajotov. Dėkuoju pane pirmininkė. Dėkuoju aš taip pat nuoširdžiai šešėliniai pranešėjai poniai Višniauskiai, kolegai Kampuš. Ačiū visiems už pateiktus komentarus, už parodytą paramą. Šis projektas yra iš tikrųjų ypatingos svarbos. Noriu padėkoti ponui Prodi, kuris ypač reikšmingą paramą man pademonstravo. Mes kartu suorganizavome renginį apie atsinaudinančius energijos šaltinius ir vandenilį. Dėkoju taip pat Europos komisijai už labai puikią atliktą analizę. Ir ačiū komisijai, kuri patvirtino, jog ieškosime bendro kelio, kuris leis siekti geresnių rezultatų. Kolega Brezina taip pat pateikė man naudingos ateičiai informacijos. Jis minėjo, kad pernelik mažai, madų, ma, pernelik mažai įmonių, nedėlių įmonių aktyviai veikia e, kūro elementų ir vandenilio srityje. Ir vandenilio elementai ir kitos technologijos naujoviškos turėtų būti plačiau taikomos įmonės turėtų plačiau dalyvauti šiuose projektuose. Tai yra tas trūkumas, kurį reikės ištaisyti ateitie, tai ir vyks, dėl to aš neturiu jokių abejonių. E, kūro elementai ir vandenilis yra labai naudinga technologija žaliai mūsų ateičiai užtikrinti. E, tai galbūt neišspręs visų žalinimo problemų, bet padės rasti tinkamesnius sprendimus, siekiant atsisakyti iškastinio kūro. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Norėjau paklausti Europos komisijos atstovų, ar sureaguosi panaudį klausimus. Prašom, žodis jums. Madame la Présidente. Yes, very quick. On um, this... Ačiū pirminkė. Labai trumpai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Noriu labai um, aiškiai viską pasakyti, kad lengviau vyktų diskusijos ir būtų rastas sprendimas. Noriu patvirtinti, kad turime raštų patvirtinimą iš JTI direktorių ir sektoriaus, kad jie parems 209 straipsnio taikymą ir galiu išplatinti juos. Antra, m, steikėte, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo vertinimo įgaliojimai e, komisija įtrauktų jo tai, kad būtų matomumo, bet aišku, ir tai yra klausimo esmė, mm, dėje finansinis reglamentas draudžia mums e, padaryti biudžeto vykdymo patvirtinimą tiesiogiai jo tai, jeigu taikytumėm 209 straipsnį, mes tada turėtumėm peržiūrėti finansinį reglamentą, o tam prireiktų poros metų dėje. Uh, arba turėtumėm nukrypti nuo finansinio reglamento, ko komisija tikrai negali pasiūlyti, kaip jūs galite įsivaizduoti. Bet mes tikrai labai mielai ieškotumėm sprendimo šiai problemai, nors iš tikrųjų tai nėra problema, tai tiesiog sritis, kurioje būtų galima rasti patobulinimų. Bene, abbiamo finito i lavori di questa mattinata. Ricordo che. Dėkoju, baigiame dabar mūsų šio rytmečio posėdį. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki gruodžio 4 dienos 12 valandos trečiadienio. Ir norėčiau priminti, kad šią popietę 15 valandą mūsų posėdis vyks toliau, o 16 valandą grįžime prie Cezar klausimo nagrinėjimo. Ačiū ir iki pasimatymo po pietų.